Okay, ladies and gentlemen, please take. Na kągi, gerbėjai ponai ir pon, ponios, prašyčiau visų susėsti. Kalbėtis galima tik tai išėjus iš šios salės. Tai tokia taisyklė yra taikoma paprastai mūsų komitete. Be to, šiandien pas mus atvyko Kanados tarptautinės prekybos ministrė ir todėl e, ši taisyklė bus tikrai griežtai taikoma. Mes pakvietėme ministrę tam, kad jie pakomentuotų mūsų priekybos sustarimą su Kanada. Ji pažadėjo atvykti ir štai ji yra čia, taigi šiltai sveikiname jūs atvykus į Europos parlamento tarptautinės priekybos komiteto posėdį. Once more. So, uh, we have now almost one hour. Na kągi, diskusijai su ministre yra skirta beveik valanda. Daugiausia kalbėsime apie setą. Aš tikiuosi, pirmiausia, suteiksime žodį ministrei, išranginiai e, kalbai, po to suteiksime žodį šešėliniams pranešėjams ir po to pradėsime bendrą diskusiją. Aš žinau, kad nu, norinčių pasisakyti yra daug, todėl aš esu priverstas perspėti jūs, kad kiekvienam iš jūsų pasisakymai bus skirtos tik dvi minutės. O dabar žodis ministrai, prašau. Much, you, uh, very... Dėkoju, dėkoju už tai, kad jūs šiltai mane priėmėte. Uh, Pavaišinote pietumis ir dėkoju taip pat Tarptautinės priekybos komiteto noriams, kurie lankėsi Otavoje prieš kelias savaitės. Uh, Labai malonu buvo man bendrauti su jumis mūsų parlamente ir labai malonu dabar lankytis jūsų parlamente. Aš galiu tik tai pasakyti, kad jūs tikriausiai prisiminate, kad e, tie baisus įvykiai, baisus išpoliai Briuselėje įvyko būtent tuo met, kai jūs buvote Kanadoje. Ir aš norėčiau išreikšti užuojautą visiems jums. Mes tikrai esame mintimis su jumis. Man tikrai tenka didelė garbė kreiptis į šį Europos parlamento komitetą. Aš, pa, aš galiu kalbėti prancūziškai, ar ne? Taip, taip, taip, prašom. Aš kalbėjau prancūziškai praeitą savaitę Budestage Berlyne ir uh, vargš, nustebinau taip vargšus vertėjus. Europos parlamentas yra viena iš svarbiausių demokratinių institucijų pasaulyje. Aš beje taip pat esu parlamentarė, kaip ir jūs visi, ir man tikrai malonu su jumis bendrauti betarpiškai tiesiogiai. Belgijoje ką tik sudramino teroristų išpoliai ir aš norėčiau išreikšti Jums nuoširdžiausią užuojautą. Aš noriu pasakyti, kad Kanada yra solidari su Briuselio gyventojais, su Belgijos gyventojais ir su visais europiečiais. Kanada, kaip ir Europos Sąjunga, da, va, Kanada pašalia Europos Sąjungos išgyventi šios sunkius laikus. Mes e, e, e, laikomės bendrų principų ir mūsų įskirtinė partnerystė plėtojasi ir mes turime, da, mes turime laisvosios prekybos susitarimą SETA. Ir ko gero, aš esu pirmoji mūsų naujosios vyriausybės ministrė, kuri lankosi parlamente, Europos parlamente. Ir e, pirmiausia, aš norėčiau pasakyti kelias žodžius apie mūsų naują vyriausybę, kuri buvo išrinkta spalio mėnesį. Lapkričio ketvirtą mes e, e, prisiekėme eiti ministro pareigas ir aš pasakysiu Jums pirmiausia kelias žodžius apie mūsų programą, po to kelias žodžius apie susitarimą ir pato sakysiu Jūsų klausimus. Mūsų vyriausybės pagrindinis įsipareigojimas, kurio laikysimės, ir tai bus akivaizdu šią savaitę, mūsų ministras pirmininkas jau vyksta į jungtinę tautų organizaciją tam, kad pasirašytų ne, labai isto, tikrai istorinį susitrimą dėl klimato kaitos. Ir kai mes formavom vyriausybę, vienas iš mūsų svarbiausių uždavinių buvo sukurti tikrai didžiulę e, grupę, į kurią įeina ir vyriausybės atstovai, ir pilietinės visuomenės atstovai, ir čia buvių, Kanados čia buvių atstovai, tam, kad ši darbo grupė galėtų vaidinti aktyvų, labai aktyvų vaidmenį, mažinant klimato kaitą Ir tai yra tikrai labai svarbus principas, labai svarbi vertybė, kurią, uh, kuriai aš tikiuosi pritarė Europos Sąjunga. Ir dar vienas svarbus dalykas, kuris, dalykas, kuris yra svarbus mūsų vyriausybė ir aš norėčiau jį šiandien paminėti, tai yra pabėgėlių krizė. Aš noriu patikinti jūs visus čia esančius, visus europiečius, kad mes suprantame, kad ši krizė nėra, nėra vien Europos problema. Tai yra globali krize ir per rinkimų kampaniją mūsų vyriausybė mū, įsipareigojo priimti pabėgėlius 25 tūkstančius sirų. Vasario 29 buvo pasiektas šis skaičius Ir aš galiu pasakyti, kad tai nėra pabėgėliai, kurie atplaukė pas mus laivais, ne, mes siunčiame lėktuvus į e, pabėgėlių stovyklus, e, stovyklas ir tenai juos paėmėme ir dabar tie žmonės e, gyvena Kanadoje ir jie galės gauti Kanados pilietybę. Ir aš tikiuosi, kad mes tęsime darbą ir galėsime priimti iki 40 tūkstančių žmonių. Aš žinau, kad šis klausimas yra nepaprastai aktualus Europoje ir aš noriu pasakyti, kad mes iš tikrųjų esame šalia jūsų ir, tik, ir paremsim jūs ne tik žodžiais, bet ir veiksmais. Yra dar vienas dalykas, kuriuo aš kaip vyriausybės narė labai didžiuosi. Aš esu. O, tos šalies, kurios ministras pirmininkas yra feministas pilietė ir tuo aš labai didžiuojasi. Uh, Lapkričio ketvirtą dieną pirmą kartą Kanadoje buvo patvirtinta vyriausybė, kurioje pusė ministrų yra vyrai ir kita pusė yra moteris. Tuo mes labai džiaugiamės. Ir aš labai didžiuojasi mūsų ministrų pirmininku, kad jisai sugebėjo tai pasiekti. Tai yra didelė garbė man ir tai tikrai yra smagu, labai smagu yra dirbti ministrų kabinete, kuriame vienodai atstovaujame ir vyrams, ir moteriams. Ir paskutinis dalykas, kurį aš norėčiau paminėti, kaip dalyką, kuris yra, svarb, kuris yra e, svarbus mūsų vyriausybei ir e, Kanadai, tai yra mūsų įsipareigojimas visuomet laikytis daugiašališkumo principo. Kanada didžiuojasi savo istorinių vaidmenių, entuziastiškai remiant įvairių formų e, daugiašališkumą. Kai kas e, pasakė, kai buvo patvirtinta mūsų vyriausybė, kad ai, į pasaulio areną sugrįžo Kanada ir taip mes norėtume vaidinti e, aktyvesnį vaidmenį tarptautinėse dėrybose, tarptautinėse diskusijose. Ir tas gešališkumas yra viena iš svarbiausių mūsų vyriausybės vertybių ir E, pagrindinių darbo principų. Mes tikrai manome, kad reikia remti tarptautinės organizacijas ir institucijas. Ir būtent čia aš norėčiau pereiti prie mūsų partnerystės su Europa, apie kurią daugiausia šiandien ir kalbėsime. Mes manome, kad šis prekybos susitarimas su Europa yra labai svarbus dėl kelių priežasčių. Bet svarbiausia, pirmoji ko gero, yra tokia. Mes manome, kad šis sustarimas turi pagilinti mūsų partnerystę su uh, ištisa šalių grupė tų šalių, su kuriomis mes turime bendras vertybės. Mes jaučiamės namuose, tik čia, Europoje ir tikiuosi, kad ir jūs, lankydamėsi pas mus, taip pat jautite, jautitės labai patogiai, labai gerai. Mes esame e, daugia kalbė, e, dvikalbė šalis, daugia kultūrė šalis ir susirimo tekstas yra išverstas taip pat ir prancūzų kalba. Ir mes esame įsitikinę, kad mums reikia stipraus ekonominio augimo ir puikiai suprantame, kad vyriausybė vaidina svarbu vaidmenį skatindama tokį augimą ir skatindama savo piliečių dalyvavimą politinėme gyvenime. Mes turime visuotinę sveikatos priežiūros sistemą Kanadoje ir taip pat esame įsitikinę, kad viešosios paslaugos yra nepaprastai svarbios. Taigi, mums atrodo, kad kad svarbiausias susitarimo privalumas yra tas, kad jis padeda mums plėtoti geresnius santykius su jumis. Jūs mums labai patinkant. Ir mes manome, kad iš tikrųjų būtų puiku, jei mes galėtume glaudžiau bendradarbiauti, gilindami savo tarpusavio santykius ir taip pat aktyviai veikdami pasaulyje. Aš norėčiau skreipti jūsų dėmesį į vieną dalyką, kuris yra susijęs su uh, uh, laisvosios prekybos susitarimu. Tai yra tai, kiek šis susitarimas gali padėti mums skatinti ekonominį augimą. Aš jau kalbėjau apie mūsų naujos vyriausybės pagrindinės vertybės, apie tai, kas mums yra svarbiausia. Mane kaip ir jūs išrinko ir per rinkimų kampaniją pagrindinė diskusijų kalba buvo nepakankamas ekonomikos augimas ir vidutinės klasės susirūpinimas dėl pajamų ir darbo vietų. Taigi mūsų vyriausybė įsipareigojo veikti šioje srityje ir jei mes negalėsime atgaivinti ekonomikos augimo, negalėsime pasiekti kitų labai svarbių tikslų. Ar tai būtų tikslai susijęs su aplinkosauga ir Kanadoje, pavyzdžiui, mums labai rūpi mūsų čia buvių padėtis. Mes esame įsipareigoję pagerinti uh, uh, jų galimybės mokytis, gauti sveikatos prie, priežiūros. Ir uh, Laisvosios prekybos sustarimas tikrai turėtų padėti mums atgaivinti ekonominį augimą. Tai rodo ir tyrimo atlikto 2008 metais duomenys. Kai kurie, e, kai kurie PPO susitarimai nebuvo sudaryti galiausiai, kai buvo tikėtasi dar 2008 metais, kai buvo rengiamas tas tyrimas. Bet net ir tuomet mes supratome, kad šis susitarimas padidins Kanados ir Europos tarpusio prekybos apimtis 23 procentais. Ir kiekvienais metais mūsų bendrasis vidaus produktas padidėjęs 0,77 e, procento. per metus. Ir yra dar vienas svarbus dalykas, apie kurį jūs ko gero taip pat esate čia kalbėję ne kartą. Tai yra tai, kad mes kartu turėjome tikrai atsisėsti labai gerai išnagrinėti visus savo įstatymus. Mes rėmėme, kai buvome pozicijoje, pastangą sudaryti šį susitarimą. Kai mes formavome vyriausybę, mes puikiai žinojome, kad europiečiai buvo susirūpinę dėl investicijų skyriaus. Ir man atrodo, kad mes partnerius Europoje nustebinome tuo, kad naujoji vyriausybė pasakė, mes pritarėm tam, ką jūs galvojate, uh, uh, jūsų pasiūlymams dėl investicijų skyriaus. Mes nemanome, kad tai, ką jūs siūlote, yra kliūtis. Mūsų vyriausybė yra uh, pažangioji vyriausybė ir mes labai džiaugiamės tuo, kad mums kartu su europiečiais pavyko suformuluoti investicijų skyrių. Tai yra naujas požiūris, tai yra naujas toks uh, uh, investicijų joms skirtas skyrius tokio pobūdžio susitarimuose. Ir Ir tena, jo, tos skiriaus nuostatos padeda mums užtikrinti, kad viešosios institucijos turėtų pakankamas, prasmingas galimybės atlikti savo vaidmenį. Tai yra visiškai teisinga ir aš džiaugiuosi, kad mes bendromis jėgomis tą padarėme. Be to, šiandien mes turime skaidresnį, objektyvesnį, skaidresnį, objektyvesnį ir moralesnį uh, ginčių sprendimo mechanizmą. Ir dažnai keliamas klausimas, ar visuomet laisvosios priekybos susitarimai tarnauja žmonėms. Aš galėčiau jums visiems pasakyti štai ką. Šis susitarimas, kurį sudarė Kanada ir Europos Sąjunga, yra tikrai etaloninis laisvosios prekybos susitarimas. Jis tikrai pakėlė kartelę labai aukštai ir ateityje į jį teks lygiuotis, pasirašant kitus tarptautinius laisvosios prekybos susitarimus. Taip, Galima e, turėti daug įvairių minčių apie tai, kaip galima būtų patoblinti būsimuosius laisvosios prekybos susitarimus, bet e, tai yra vienas dalykas, bet visiškai kitas yra galiausiai tokį uh, susitarimą pasirašyti, jį parengti. Ir mes uh, Kanadoje manome, kad tai, ką mums pavyko pasiekti, formuojant, derinti dėl šio susitarimo, yra labai svarbu ir tai, tai tikrai uh, taps uh, tam tikrais principais, kuriais vadovausimės ateityje. Ir e, ypač e, modernizuojant apskritai laisvų, laisvosios prekybos susitarimų modelį. Ir aš, man, aš didžiuojasi, kad jis yra pasirašytas. Aš manau, kad dėl to uh, mūsų, gyven, mūsų žmonės gyvens geriau. Aš tikiu, taip pat tikiuosi, kad mes galėsime taip pat stiprinti bendradarbiavimą aplikosaugos ir švarių technologijų uh, sritise. Ir praeitą savaitę Berlyne aš pirmininkavau vienoje mokslinėje konferencijoje ir tenai tikrai mane nustebino, kiek daug Kanados bendrovių veikia Vokietijoje ir Europoje apskritai. Ir, kie, ir jie visi sakė, kad iš tikrųjų šis susitarimas labai joms yra naudingas. Be to, šis susitarimas parodo, kad mes plėtojame labai tokią gilę strateginę, labai um, glaudžią strateginę partnerystę, kuri yra pagrįsta bendromis vertybėmis. Dėkoju. Dabar sakysiu jūsų klausimus. Uh, labai ačiū ministrai, o dabar suteiksiu žodį pranešėjai, kanados klausimus šešėliniams pranešėjams, o vėliau ir kitiems parlamento nariams. Turime 25 minutės klausimams, e, paskui ministrė galės atsakyti. Išklausysiu jūsų klausimų. Taip, taip, nes kitaip tikriausiai būtų neįmanoma. Prašau kiekvieno laikytis dviejų minučių laiko termino, kitaip mes negalėsime suteikti žodžio visiems norintiems. Taigi mūsų pranešėja Elisa Fabriks e, negalėjo atvykti ir jį pakeis kitas pranešėjas. Ceta yra mūsų požiūrių labai geras susitarimas. Ir jeigu pažvelgtume į prieigą prie rinkos, E, geografinės kilmės nuorodas, viešuosius pirkimus, e, investicijų apsaugas. Visos šios rytis tikrai gerai apsaugotos, jų apsauga patobulėjo ir mes tikrai džiaugiamės, kad buvo pasiektas toks susidarimas. Nežinau, su kuo daugiau, jei ne su Kanada, galėjome pasirašyti panašų susitarimą. Mūsų socialiniai ir aplinkosaugos standartai yra panašus E, tiek Kanadoje, tiek ES standartai yra aukšti, taigi mes turėjome gerą bendrą pagrindą. E, sutarties tekstas buvo paskelbtas ir e, nemačiau, kad kažkas jį kritikuotų. ES piliečiai taip pat galės susipažinti su sutartimi ir išsakyti savo pastabas artimiausius šešis mėnesius. Man atrodo, kad sustarimas yra brandus. Mes turėjome jį ratifikuoti gana greitai. Ir dar kartą dėkoju visiems už darbą ir džiaugiuosi pasiektų rezultatų. Ačiū Martovova. Ačiū, Ben. Sutinku su Danieliu. Iš tikrųjų, ambicingas ir labai svarbus susitarimas abiems šalims. Aš labai džiaugiuosi, kad buvo pasiektas e, ištamus susitarimas dėl viešųjų pirkimų. Mes taip pat e, nutarėme saugoti 140 geografinių nuorodų, saugomų geografinių ir kilmės nuorodą. Ir tai didelis pasiekimas, mes tikimės to paties pasiekti ir TTIP susitarime. E, džiugu, kad pasiekėme susitarimo dėl investicijų skyriaus ir džiugu, kad e, mes ir Kanada taikysime panašią investicijų sistemą. Na, džiugu, kad e, sistema buvo pakeista, e, nes kitokiu atveju mes būt, nebūtume pasisakę už susitarimą. Mano klausimas būtų, kodėl Kanada pasisako už naują, naują sistemą. Ar, sakykime, dėl to, kad e, Kanada tinkamai apsaugos investuotojus, ar jūs esate tikri, kad JAF nepasinaudos e, Kanada kaip užpakalinėmis durėmis, kad galėtų e, kelti ginčius ir kelti bylas ES atstovams. Kitas dalykas, kaip Kanada ketina ratifikuoti esamas konvencijas. Na, o atsižvelgiant į Brexit klausimą, jeigu Junktinė karalystė nuspręstų palikti ES, kaip Jūs manote, ar tai turėtų kokį nors poveikį ESCT susitarimui? Ačiū, AKR šešėlinis pranešėjas. Ačiū pirmininkė. Ir ačiū ministrė už tai, kad atvykote į mūsų posėdį, kad e, tiesiai iš lėktuvo atvažiavote į parlamentą ir dabar jau šnekate su mūsų komitetu apie CETA. Norim padėkoti Jums už darbą atliktą CETA kontekste. Tiek Jūs, tiek Cecilija Melstrom esate labai stiprios moteris Ir dabar mums reikia tiesiog įvendinti savo įsipareigojimus, atverti didesnės galimybės savo tautoms. Ir aš tikiuosi, kad tai mums pavyks padaryti kiek įmanoma greičiau, kad visi galėtų pajusti sutarties privalumus. Galbūt ne visi mano kolegos džiaugiasi tuo, kad jūs vėl pradėjote jau tarsi baigtas dėrybas Tai beprecedentinis atvejis. Kitas dalykas, man įdomu, ar tos darybos jau baigėsi, ar baigėsi e, tie teisiniai neaiškumai, kuriuos turėjote išsiaiškinti savo vyriausybėje, kokia bus situacija. Ačiū, ponė Šafer. Dėkui, ministrė, labai džiugu Jūs matyti parlamente po mūsų vizito Kanadoje ir aš džiaugiuosi, kad Jūs jautėtės čia laukiama Mes taip pat Kanadoje jautėmės labai gerai ir aš tikiuosi, kad e, mūsų ryšiai tas glaudesni ir mes galėsime tarti stipresniais e, strateginiais ir prekybos partneriais. Mes džiaugiamės galimybėmis patekti į rinką. Mums buvo įdomu išklausyti Kanados atstovų nuomonę apie tai, kas jiems svarbu, apie prekybos diversifikavimą, apie galimybę nepriklausyti nuo JAV buvo labai įdomu išklausyti pačius Kanados prekybos atstovus. Manau, kad mūsų sąjunga yra tikrai glaudi ir mus labai sujaudino atsakas, kurį gavome iš visų kanadiečių, tiek iš universiteto studentų, tiek iš ledo ritulio komandos, tiek iš kitų Kanadoje sutiktų žmonių, kurie mus užjautė po išpolių Briuselyje pažymėjo tuos išpolius tylos minutėmis ir kitaip išreiškė solidarumą. Labai džiugu, kad Kanados vyriausybė e, siūlo tokią gaivę lyderystę, ypač išžvelgiant į JAV kontekstą. Labai džiugu, kad Kanada taip pat sprendžia pabėgėlių problemą Manau, kad turime išnaudoti progą, turime išnaudoti dabar esantį pagrindį. Ir džiugu, kad buvo pašalinta vienas svarbi kliūtis, tai yra investicijų apsaugos skyrius jau baigtas derinti. Ir galiu tik pasakyti, kad e, mano piliečiai, mažos ir vidutinės įmonės džiaugiasi įvykusiamis darybomis, e, tikisi pasinaudoti susitarimo privalumais, mes tenksime vaidinti savo vaidmenį Europos parlamente ir pasiteksime kiek įmanoma greičiau įgyveninti susitarimą. Man būtų įdomu išgirsti jūsų įspūdžius, kalbant su kitomis ES šalimis. Girdėjau rumūnų grasinimus vetuoti susitarimą. Kaip Jūs manote, kokia gali būti surasta išeitis? Ačiū. Ir dar ponė Mina. Thank you, Mr. Chair. Ačiū, pirmininkė. Ačiū už tai, kad atvykote į mūsų posėdį. Džiugu jūs čia matyti ir matau, kad Kanados tarybos atstovai taip pat e, dalyvauja ir klausosi mūsų diskusijų būtų įdomu įtraukti ir juos. Aš esu Kairiųjų sąjungos narė ir tai vienintelė frakcija turinti vienodą vyrų ir moterų skaičių parlamente. Ir matau, kad jums tenka labai svarbi užduotis, tai yra dėrybos dėl CETA susidarimo. Tiesą sakant, šioje srityje dar trūksta skaidrumo, nes ne iki galo atskleistas susitarimo turinys. Sutartis yra ir kritikuojama, sakoma, kad šis sutartis nėra palanki piliečiams, sutartis palanki daugia nacionalinėms įmonėms, jos galėjo išsakyti savo pageidavimus ir jų pageidavimai buvo patenkinti. Lygiai taip pat ir dėl alternatyvaus ginčių sprendimo mechanizmo. Taip, tai alternatyva ginčių sprendimui per teismus. Tačiau, kalbant apie jurisdikciją ir teismų įtraukimą, tikriausiai nafta yra geras pavyzdys, koks sudėtingas gali tapti procesas. Tiesą sakant, pagal alternatyvų ginčių sprendimo mechanizmą, nėra suteikiama galimybė reglamentuoti tam tikrus dalykus. Manau, kad su manim sutiksite. Sakote, kad tas mechanizmas pradės veikti 2017-aisiais. Ir Tai yra kur kas anksčiau, negu kad piliečiai galės pasikonsultuoti su vyriausybės, vyriausybės galės pasikonsultuoti su, su piliečiais, kodėlgi jūs negalite mm, naudotis demokratiniu procesu. Taip, aš taip pat esu feministas, bet e, mano feminizmas yra apribotas tam tikrų fizinių dalykų, kurių aš nesugebu įveikti. Dėkuoju Jums, ponė ministrė, aš e, norėčiau prisijungti prie Maryčių. Ir taip pat pasakyti, kad šiuo metu e, situacija dabartinėme politinėme kontekste yra sudėtinga ir tai, kad dabar mes pasaulyje matome tokią vyriausybę kaip jūsų, yra puiku. Ir tikrai neįtikėtina, kad toks liberalizmo proveršys įvyko. Ir uh, Man atrodo, kad ta mintis, kad laisvosios prekybos susitarimai e, kūrė naujas darbo vietas, didina perkamąją galę ir skatina ekonominį augimą, Čia aš turiu pasakyti, kad e, ne visuomet taip yra. Yra be abejo tam tikrų sektorių, kuriems laisvoji priekyba bus labai naudinga, bus ir tokių, kuriems ji bus nenaudinga. Yra žmonių, kuriems tas susitarimas bus naudingas, yra tokių, kuriems jis gali ir pakengti. Ir aš norėčiau, kad kai mes kalbame apie laisvosios priekybos susitarimus, mes tai atsižvelgtume. Jūs taip pat minėjote susitarimą e, dėl tą skyrių e, dėl investicijų Ir e, aš nesu dėl to tikras. Atrodo, kad gal tas pasiūlytas e, metodas yra geresnės nei ankstesnės, bet, bet e, nesu tikras, kad jis iš tikrųjų bus naudingas, nes man nelabai aišku, kodėl mes Kanadoje ir Europoje turime dar kurti dar kažkokį, kažkokį teisinį mechanizmą, kuris egzistuotų šalia mūsų įstatymų. Ir aš Kanadoje girdėjau, kad žmonės taip pat to nesupranta. Ir aš matau, kad, kad, ta, kad ta, JAF jau dabar e, jūs turėsite atlyginti 15 milijardų e, e, dolerių žalą dėl aplinkosaugos. Ir jūs kalbėjote ir apie sveikatą. Ir Aš tikiuosi, kad jūs taip pat imsitės papildomų veiksmų ir tam, kad galėtumėt kompensuoti žmonėms ir dėl, už tai, kad išauks vaistų kainos dėl jūsų susitarimo su JAV. Prašau, kalbėkite ne ilgiau nei po dvi minutės. Pirmoji kalbėtoja, ponia Moska. Grazie, benvenuta. Anche io voglio eh, complimentarmi per eh, il fatto che sia stata assegnata una donna. Ačiū pirmininkė ir aš Norėčiau e, Jūs pagirti. Iš tiesų ir, ir moteris turi gauti atsakomybės už šio priekybą. Ir e, būtina tai, e, tai daryti. Būtina, kad moteris užsimtų tuo, ko tradiciškai galbūt ir neužsiminė, o dėl ES Kanados priekybos sutarties norėčiau pažymėti rinkos ekonomikos statuso e, suteikimą Kinijai. Kanados vyriausybė buvo prieš tai, siūlė e, kitą kelią kovai su dempingu. O kokios būtų galimos pasiekmes, jeigu būtų taikoma alternatyvi metodologija? Uh, dempingo žalai nustatyti e, Kanados e, svarbus partneriai yra ir JAV, ir Europą, tai įdomu, kaip tai bus sprendžiama PPO kontekste. Pane Rena, labai dėkoju. Pirmiausia, aš noriu pasakyti, kad e, jei mes kritikuojame šį susitarimą, nereiškia, tai kad mums nepatinka kanadiečiai. Ir lygiai taip pat mes CITEP susitarimą kritikuojame ne dėl to, kad mums nepatinka Junktinės Amerikos valstijos. Ta reikia pasakyti, nes dažnai, kai mes kažką kritikuojame, kai kam gali pasirodyti, kad mes kritikuojame ir žmonės, kurie gyvena toje šalyje, bet tai ir tikrai taip nėra. Aš turiu tris konkrečius klausimus ir iš esmės yra susisiduoju, apie ką kalbėjo ponas da, Žado. Šiandien labai daug kas kritikuoja. Da, uh, tą ginčių sprendimo mechanizmą ir ypač Vokietijoje, kur te, teisėjas pasakė, kad tai nėra iš tikrųjų kažkokia atskira priemonė, tai tiesiog bus tarptautinis toks teismas. Kaip Jūs vertinate šį mechanizmą Kanadoje? Antras kla, klausimas. Ar kaip jūs uh, Ar tai reiškia, kad jūs nepasitikite Europos teisingumo e, sistemą, kad jūs reikalavote e, investuotojų teismo sistemos? Ir trečias dalykas. Jūs kalbėjote apie tai, kad Europa yra labai svarbi jūsų partnerė Ir uh, jūsų santykiai su JAV yra labai glaudus, kur kas glaudesni negu su mumis. Jūsų teritorijoje veikia da, apie 40 tūkstančių uh, JAV įmonių. Kaip jums atrodo, šis tyrimas taip pat atvers ir toms įmonėms e, duris į Europą. Ir trečias dalykas. Ką jūs galvojate apie teigiamą ar neįgiamą sąrašą? Uh, Šiandien, kai mes kalbame apie PPO, mes kalbame apie pozityvius sąrašus. Tai reiškia, kad mes liberalizuojame prekybą visomis prekmės, išskyrus ta, ta, ta. Ir tai yra modelis, o jūs, jūs remiate kitokį modelį. Kodėl? Dalek. Thanks very much. Um, and thank you for... Ačiū. Ačiū. Ačiū ministrė, už jūsų žanginį žodį. Džiugu Jūs matyti čia Bruselėje po mūsų kelionės į Otavą. Norėčiau pasveikinti e, Jūs e, savo vardu, taip pat ir delegacijos vardu, padėkoti už visą paramą e, išsakytą po išpolių Bruselėje, mums visiems bruseliečiam. Uh, Iš tiesų buvo sunku būti toli nuo namų tuo metu. Europos par parlamentarai dalyvavę delegacijoje arba tie, kurie dalyvavo susitikimuose su jumis, jau žino apie jūsų entuzijazmą. Uh, ir e, apie tai, kiek jūs esate pasiryžusi pasiekti, kad CETA būtų ratifikuota, e, tačiau e, yra, kas kitaip tai vertina, taip pat ir Kanadoje ir Europoje girdėjom būkstamų sakytų dėl viešųjų paslaugų, dėl, dėl darbo teisų. Tai panašus nuogastavimai išsakomi abiejose Atlanto pusėse, kaip patvirtina mūsų susitikimai su Kanados E, ir Europos e, profesiniam sąjungom ir pilietinė visuomenė. E, be to, yra citadalių, dėl kurių labiau būkštaujama Kanadoje. Įdomu, kaip jūs tai vertinate, kadangi yra tam, tikstas, tam tikras divansas sustarime. Vienas iš pavyzdžių būtų patentų sąlygų išplėtimas ir taikymas vaistams. Tai iš tikrųjų stambios bendrovės galėtų to pasinaudoti ir tai nebūtų labai naudinga turbūt daugeliui ligonių Kanadoje, kurie vartoja generinius e, vaistus. Turint galvoje, kad visuomenė e, sensta, ar tai. E, ar nėra taip, kad tai jūs neramintų, jūs ir Kanados visuomenė? Ačiū. Norėčiau pasveikinti atvykus e, pas mus, iš tiesų e, tu, turėtų būti labai, nelabai fan, kažkoks fantastinis dalykas, jei Kanada ir ES nesusitartų dėl prekybos, e, nes jeigu jos negalėtų susitarti, su kuo dar būtų galima susitarti. Ir iš tiesų tikėkime, kad šitas susitarimas taps etalonu kitiems susitarimų pasaulyje. Tačiau yra vienas dalykas, kuris mane neramina, bet ne pačioje sutartyje, bet Bet e, dėl to, kaip viskas vyko, yra maž dalies įsakė, aš manyčiau, kad e, e, įstatymai čia yra nenaudingi ir Kanados ir ES dėrybininkams, kurie derasi, paspaudžia vienas kitam rankams, teisininkai šukuoja tekstus, o po to, sakoma, reikia, reikia peržiūrėti. Ne, nenoriu sakyti, kad kažkas tai neįmanoma yra, kol tai neįvyksta, bet girdėjau, kiek daug Kanados atstovo e, sakė, kad sistema gerai veikia ir nereikia palikti kažkokių tai nežinomųjų ir staiga viskas apgrėžiama yra. Aš manau, kad tai kenkia Kanados įvaizdžiui. Kita vertus, negerai ir ES yra tai, kad e, dar teisinės paskutinės revizijos metu ES kažką tai norėjo pakeisti. Ir e, jeigu Amerikos bendrovės e, nori laikytis aukštų standartų numatytų šiame sutarime, aš manau, kad e, būtų gerai, kad ir, ir mes tarsi nukreiptumėm savo idėjas į, į Ameriką. Tačiau CETA sutarimu einama kur kas toliau, negu naftos sutarimu. Galbūt galėtumėt paaiškinti, kuo skiriasi šie du sutarimai, CETA ir nafta. Ačiū. Ministrė, norėčiau pasveikinti Jūs e, čia. Ačiū, kad priėmėte kvietimą, kadangi tai uh, rodo, kokie artimi yra santykiai tarp Europos ir Kanados. Tai labai svarbu. Vis dėlto kyla ir uh, tam tikra problema. Šios tarimo sudarimas sutampa su. Uh, kartu vykstančią e, diskusiją, kur tiesą sakant pradėjo vykti po to, kai baigtos buvo dėrybos dėl esminių sutarimo dalių. Kai kurie e, tų dalykų labai prieštaringi Europoje yra, kai kurie uh, jų yra labai sunkiai politiškai priimtini. E, tas pats pasakytina ir apie investicijų apsaugą, netgi pagal naują sistemą. Tai iš tiesų kyla klausimas, ar tikrai to norime, kadangi vyksta e, diskusijos e, dėl to, ar reikia papildomo arbitražo ginčių sprendimo sistemų E, toms valstybėms, e, kuriuose įtvirtinta įstatymo e, viršenybė, kažkaip, TDO standartai, TDO konvencijos. Na, nenorėčiau kažko tai labai konkrečiai minėti, norėčiau tik išsakyti principinę pastebėjimą. Paprastai to nedarome, tačiau manau, mūsų santykiai su Kanada ypatingi, tai tikrai verta būtų. Ar nemanytumėt, kad E, kad tai įmanoma ir ar nebūtų prasminga sustiprinti teksto arba galbūt e, aiškiau jo išdėstyti e, diskusijų metu. Kadangi, manau, daugelis teksto dalių bus daugam nepriimtinos Europoje prasidėjo lemiamos diskusijos iš esmės po to, kai buvo baigtos dėrybos e, dėl sudėtingų sutarimo dalių. Sveikinu ministrę, džiaugiuosi, kad esate pas mus po ilgos kelionės iš Kanados ir e, galiu pritarti išsakyti nuogastavimą. Iš ties išvelgiame e, problemų tam tikrose sritise. Uh, Ir e, e, turime atsižvelgti į, į tai, dėl ko nuogastauja mūsų piliečiai. E, reikėtų pasigilinti į SDS skyrių. Tai Ir ten buvo padaryta pakeitimų, kitose skyriuose jų nebuvo ir galų gale viskam turėjo dar pritarti Europos parlamentas. Ar jūs matote trečio sprendimo kelią dėl uh, E, tų skyrių, kurie kelia nuogastavimo. Galbūt galimas ir, e, galima ir trečia e, išeitis, kad Europos parlamentas iš karto galėtų pritarti sutarimui. Ačiū pirmininkė. Labadiena ministrė. Džiaugiamės jūs matydami čia šiandien Nebuvau Kanados delegacijos e, sudėtyje, tačiau manau, kad e, galų gale dabar, e, aš džiaugiuosi tuo, kad Kanadoje vyriausybė, kurioje pavienodai yra, yra moterų ir vyrų ir kad daugia šališkumo principas yra svarbesnis negu bet kada anksčiau. Na, o kalbant apie tarptautinius susitarimus, baigiame dėrėtis dėl, dėl techninių aspektų su e, Kanada, Europą derasi dėl sutarimų su JAV, deramės dėl to, kad būtų atnaujintas sutarimas su Meksika. Kaip Jūs vertintumėt e, pažangą padaryta šiais sustarimais e, ir kokios įtakos tai gali turėti sustarimui su Kanada, kiek tai gali pasitarnauti kaip, e, kaip postami sudaryti sustarimus, kurie leistų spręsti globalizacijos iššūkius. Trumpas Viktoro klausimas. Ačiū. Ministrė, žinote, kad e, yra tam tikra problemėlė, galbūt techninė, smulki, bet reikia apie tai kalbėti. Rumunijos vyriausybė, parlamentas labai teigiai vertina ratifikavimo procesą. Mano delegacija e, tikrai yra pasiryžusi siekti, ar būtų galima pasiekti pažangos, kuri buvo pažadėta, kad e, Kanada peržiūrėtų savo vizų režimą taikomą rumunams ir bulgarams, kadangi tai yra labai svarbu, galvojant apie ratifikavimo procesą nacionaliniuose parlamentuose. Ačiū. E, labai trumpas klausimas. Iš ties, ministrė, galimybė Jums atsakyti klausimus. 10, 15 minutes, so... Okay, there was a lot of questions. Yeah. Na kągi, iš tikrųjų klausimų buvo labai daug. Pirminį, e, taip mūsų pirmininkas turės šiek tiek palaukti. Nu, ne, ne, negalime versti jo laukti. Nieko, nieko jis yra įpratęs. Taigi, pirmiausia, norėčiau padėkoti jums visiems už tai, kad jūs uh, tikrai aktyviai dalyvaujate šioje diskusijoje. Dėkuoju Jums už tai, kad dalyvaujate šiame posėdėje, kad atvykote čia. Ir mane visuomet stebina bendraujant su europiečiais tai, kad Jūs labai gerai uh, išmanote apie šį susitarimą. Ko gero negalėsiu sakyti į kiekvieną atskirą klausimą, todėl kad klausimų buvo nepaprastai daug. Uh, bet aš pasistengsiu susitelkti ties svarbiausiais dalykais ir jeigu jums pasirodys, kada jūsų klausimą aš neatsakiau, kreipkitės mūsų ambasadorių Dan Castello, jis yra čia Europos Sąjungoje, Ir visuomet galite jį kreiptis. Šis klausimas mūsų galva yra labai labai svarbus ir, ir aš norėčiau, kad ir aš pati, ir kiti Kanados atstovai galėtų visuomet atsakyti jūsų klausimus. Aš dėja pradžioje nepristačiau Steven Hewell, kurį jūs jį tikriausiai pažįstate, jis yra mūsų dėrybininkas, Steve Mauer, Maro. A, štai va yra, žinote, tas garsusis Mauro, jūsų dėrybininkas. Labai malonu, aš tikiuosi, kad mes galėsime po posėdžio pasišnekėti. Ir man atrodo, kad mes taip pat uh, Turime šioje salėje ir Mark Balo iš kanadiečių tarybos, taip pat atvyko, kiek žinau. Man atrodo, kad ir Kanados ūkininkai taip pat dalyvauja šiame posėdėje. Taigi labai malonu Jūs tenai matyti. Dėkoju už tai, kad atvykote ir stebite mūsų darbą iš arti. Dabar prie klausimų. Na kągi, aš pirmiausia noriu pasakyti apie vieną bendrą dalyką, kurį minėjo keli žmonės. Ir ko gero galima buvo pradėti štai nuo ko. Kartais, kai va, e, europiečiai ir e, e, kanadiečiai bendrauja, mes norėtume gal, kad viskas vyktų labai gražiai, kad tik tarp mūsų, bet visuomet atsiranda kažkas trečias dar tarp mūsų. Ir nu, aš nenorėčiau, kad taip būtų. Aš manau, kad vienas iš didžiausių ES privalumų tai yra tai, kad ES puikiai supranta, kokias, koks svarbus yra nacionalinis suverenumas, valst, e, tautinės valstybės suverenumas. ES. Ir Kanada yra taip pat nepriklausoma suvereni e, šalis, Kitais metais mes minėsime konfederacijų 150-asias meninės. Mes turime ilgą e, E, nepriklausomo sprendimų prieimimų proceso istoriją ir Danas Kastelo, mūsų ambasadorius ES, gali patvirtinti tai. E, aš jį labai gerbiu, jis man labai svarbus žmogus dėl to, kad e, da, ponas Kastelo buvo bylo uh, Gartino da, uh, kabineto vadovas, o tas ta žmogus buvo mano, mano politinis dvasinis ta, vadovas ir jis, jis ėjo gynybos ministro pareigas tuomet, kai Kanada nusprendė nedalyvauti, e, nusprendė nebombarduoti Irako. Ir mes čia atvykome kaip 11 e, didžiausios pasaulio šalies atstovai. Taigi kalbėkite su mumis tiesiogiai, ne per ką nors. Džiūt, ko gero, da, dabar da, supranta, ką aš noriu pasakyti, tai yra toks nematomas dalykas, bet kurį visi jaučiame. Iš esmės, daugybė klausimų buvo susijęs su investicijų skyriumi. Dešinieji, jeigu suprantu, klausia, ir iš tikrųjų tas investicijų skirius yra reikalingas ir dar kiti klausimai, kurie tokį darė prielaidą, kad gal neaišku, ar iš tikrųjų tai yra pakankamai gera sistema. Ir tai dar trečia e, klausimų grupė buvo susijusi su tuo, kad ar apskritai mums reikia šios, e, šios skyriaus. Taigi, pirmiausia, aš norėčiau pasakyti, kad aš manau, kad investicijų skyriaus mums tikrai uh, reikėjo ir aš tikrai esu giliai įsitikinusi, kad taip yra. Tai yra tikras pasiekimas, e, tarptautinio pobūdžio e, pasiekimas dėl kelių priežasčių, bet e, viena iš svarbiausių priežasčių paremti šį sustarimą yra užtikrinti, kad tas investicijų skyrius pradėtų veikti. Kodėl mums jo reikia? Ir čia aš noriu Jums paaiškinti, kodėl tai yra reikalinga, nors jūs ir taip gal žinote. Ir Bertas ir jo tautiečiai pasiūlė apskritai tą koncepciją, tą investicijų skyrių. Priekybos susitarimai ne visuomet patenka nacionalinių teismų jurisdikcija. Tai yra susitrimas tarp Kanados ir uh, Europos Sąjungos. Ir mums reikia kažkokios institucijos, kuri būtų įgaliota spręsti uh, ginčius susijusius su susitarimu. Nacionaliniai teismai ne visuomet galės, turės pakankamai jurisdikcijos spręsti visus galimus ginčius. Nu, galima būtų pasakyti, taigi mes turime PPO, tai gal galima būtų naudotis PPO e, mechanizmais. Na, aš galiu Jums pasakyti, kad mes turime labai daug patirties darbo su PPO ir mes aktyviai dalyvavome, kai buvo kuriama ši organizacija, mes tikime, kad įvaidina svarbu vaidmenį ir dirbame joje labai aktyviai ir mes labai aktyviai efektyviai naudojamės ir ginčių sprendimo mechanizmu PPO. Jums tikriausiai yra žinoma, mūsų pagrindinis prekybos partneris yra JAV ir jie tikrai yra labai geras partneris, bet, gali būti, bet jie gali būti labai, gali elgtis nelabai e, paslankiai, labai sudėtingai. Ir jums tikriausiai yra žinoma, kad mes. Bet, uh, kad mes nekartą esame kreipęsi į PPO dėl to, kad manime, kad kanadiečių bendrovės buvo diskriminuojamos JAV ir kaip tik praeitą savaitę mums buvo priimtas vien, mums palankus sprendimas šiuo klausimu. PPO tinka tuomet, kai uh, kai galima ginčą perkelti iš nacionalinės jurisdikcijos. Ir, bet tam, tam, kad tai galima būtų padaryti, reikia politinio sprendimo. Ir taip prekybos ginčiai yra politi, politizuojami. Jau mes nenorime, kad tai būtų. Ir man atrodo, kad viena iš priežasčių, kodėl naudinga turėti investicijų uh, skyrių ir yra būtent tai, ką aš ką tik paaiškinau. Kodėl tas investicijų skyrius yra toks svarbus? Kodėl aš kaip e, pažangi e, priekybos ministrė dirbanti pažangioje vyriausybėje remiu e, tą skyrių? Kodėl? Todėl, kad mes kalbame apie reguliavimo teisę, kuri yra labai gerai įtvirtinta šiame skyriuje, kur kas geriau nei kitose susitarimuose. Mūsų susitarime yra labai aiškiai nurodyta, kad, kad pelno praradimas nėra ta priežastis, dėl kurio galima pritaikyti investicijų skyrių. E, susirime aiškiai nurodyta, kad valstybės turi teisę keisti subsidijų režimą ir dėl to negalima automatiškai kreiptis uh, į, uh, į tą ginčių sprendimo sistemą. Bet to susirime aiškiai yra parašyta, kad uh, tais atvejais, kai iškyla problemų dėl įsiskolinimo. Prisiminkas įvyko 2008 metais ir aš didžiuojuosi, kad mūsų bankams neprireikė tuomet pagalbos iš vyriausybės. Taigi, šiame sustrime aiškiai nurodyta, kad e, taip pat pagal investicijų skirimį galima bus spręsti ginčius susijusius su da, e, įsiskolinimais. Praeitėje aš girdėjau nuogastavimų, kad uh, dėl šios investicijų, dėl šios investicijos skiriaus valstybės negalės kontroliuoti kokios nors srities, kuri prieš tai buvo privačiose rankose, bet taip nėra. Aš girdžiu, kad a, e, nemažai nugastavimų dėl to, kad žmonėms atrodo, kad taikoma bus iš esmės ta senoji investuotojų ir valstybių ginčių sprendimo sistema. A, Aš galiu Jums pasakyti, kad šis sustarimas tikrai apsaugos visų teisės. Apsaugos taip gerai, kad galima bus šiuo sustarimu naudotis kaip modeliu pasirašant kitus sustarimus. Ir dar vienas dalykas, kurį aš noriu pabrėžti, tai yra arbitražo procesas, kuris yra o, numatytas šiame susitarime, yra labai svarbus. Ir mes kūrėme bendrai tą procesą ir jis yra puikus. Mes kūrėme procesą, dar, kuris dar niekur kitur neegzistuoja. Taigi tas naujasis arbitražo procesas yra visiškai naujas. Ir da, teisėjai nedirbs tenai nuolatos. Ir arbitrai, kurie dirbs komisijoje, kuri nagrinės visus ginčius, bus kiekvieną kartą e, atrenkami pagal visiškai naują tvarką, atsitiktinę e, e, tvarką. Be to, mes neformuosime arbitražo komisijų kiekvieną kartą atskirai, atskirai. Mes turėsime taip pat ir bendrą vieną, da, a, vieną instituciją, kuri prižiūrės, kaip bus formuojamos a, tos komisijos. Be abejo, bus žmonių, kurie pasisakys prieš bet kokį e, e, prekybos susitarimą. Mano šalyje žmonės tikrai jį remia ir aš raginu jūs visus taip pat pritarti šiam susitarimui. Ir aš agituoju visus savo šalyje jam pritarti. Tie žmonės, kurie remia prekybą ir nori paremti pažangę priekybą, turėtų suprasti, kad geresnio susitarimo net ir negali būti. Šis susitarimas taps labai svarbiu precedentu formuojant pažangiuosius priekybos susitarimus. Tai bus labai svarbus žingsnis. Ir jei mes norime patobulinti investicijų skyrių, ne, neužtenka vien apie tai kalbėti, ne, reikia uh, su kažkuo pradėti tartis ir taip dėkti naują sistemą. Taigi aš tikrai tikiuosi, kad jūs paremsite šį susitarimą. Davidas klausė apie darbo jėgą ir tarptautinę darbo organizaciją. Mes taip pat norėtume, kad nekantrai laukime, kol bus sukurtas bendras vienas organas, kuris yra numatytas pagal šį susitarimą. Vienas kolega iš Vokietijos e, tuo užsima ir mes tikrai laukime, kol bus ši institucija sukurta dėl e, TDO konvencijų. Kanada praktikoje jau gyvendina aštuonias e, TDO konvencijas ir aš noriu pabrėžti, kad mano vyriausybė čia suvaidino labai svarbu vaidmenį. Mes tikime, kad profsąjungos vaidina svarbu vaidmenį ir Du iš, pirmie, iš mūsų pirmųjų įstatymų buvo skirti būtent tam, kad būtų panankinti anksčiau uh, galioja įstatymai, uh, kurie apribojo uh, kolektyvinių susitarimų e, galimybės. Ir mes taip pat jau esame, jau iš esmės ratifikavome še, šešias TDO konvencijas. Beje, daugybė tų šalių, su kuriamis mes prikiaujame, geriausiu atveju yra ratifikavusios bent jau uh, tik dvi konvencijas. Kolego iš, kolegos iš Rumunijos klausimas. Ir atsiprašau, kad aš nekalbėsiu apie e, Keniją. Tikrai aš labai norėčiau e, atsakyti į klausimą apie e, Kiniją. Taip, aš, aš, aš užsijimu Italijos klausimais savo vyriausybėje ir man būtų tikrai labai svarbu po to sugrįžus namo pasakyti, kad aš bendravau su Italijos atstovais Europos parlamente. Dabar Rumunijos Bulgarijos klausimas. Jums tikriausiai yra žinoma, žinoma, kad mes įsipareigojome panaikinti visas visoms ES šalims. Tai yra labai svarbus įsipareigojimas ir mūsų vyriausybė ketina jo laikytis. Jums yra žinoma, kad dar visos nepadankintos Rumunijos ir Bulgarijos piliečiams Mes šiuo metu labai aktyviai dirbame šiuo klausimu ir jums tikriausiai yra žinoma, kad būtent šiuo metu ir vyksta daugybė darbo susitikimų šiuo klausimu. Kaip jums yra žinoma, aš esu atsakinga už priekybą, o ne už migraciją. Bet aš vis tiek e, žinau, kad šis klausimas jums labai rūpi ir aš e, mūsų ministro atsakingam už migraciją pasakysiu, kad jūs kėlėte šį klausimą. Dar vienas paskutinis sakinys. Ir aš noriu baigdama, e, baigti gražią gaidą. Daug kas pasakė dalyką, kurį, kuriam aš visiškai pritariu. Jei ES gali susitarti su, jei, mes ne, jei ES nebūtų sugebėjusi susitarti su Kanada, o Kanada nebūtų sugebėjusi susitarti su ES, taigi su kuo met, tuomet mes apskritai galėtume tartis? Pasaulyje da, šiuo metu tikrai yra labai daug uh, nugastavimų dėl to, ar vyriausybės, suge, vyriausybės apskritai sugeba dirbti. Uh, Ir aš manau, kad Europa ir Kanada turi tiek daug bendrų vertybių. Ir mes sugebėjome į tarptautinę priekybos darbo atvarkę įrašyti visiškai naujus bendradarbiavimo modelius, nuo kurių priklausys tolesnis mūsų augimas ir klėstėjimas. Ir aš raginu jūs visus pritarti šiam susitarimui. Ministra, labai ačiū, kad atvykote, labai ačiū, kad jūs e, atsakėte į mūsų klausimus. Na ir norėčiau baigti frazę iš tokias amblangos. Tai tikiuosi gražios draugystės pradžia. Dar kartą ačiū. Gut, liebe Kolleginnen und Kollegen, nehmen Sie bitte wieder Platz. Kągi kolegos, grįžkime į savo vietas. Dabar turime pereiti prie dešimtojo klausimo mūsų darbo atvarkėje, tai būtų mikro, makrofinansinė pagalba Tunisui. kartą šį klausimą jau esame aptarę. AFET komitetas pateikė nuomonę šio klausimu, taip pat biudžeto komitetas pateikė nuomonę. Taigi ilgai nekalbėsiu ir suteiksiu žodį pranešėjai poniai Desernes. Dėkuoju, ponė Pirinkė, mes apie tai jau esame kalbėję. Jūs manęs negirdite? Je recommence, c'est bon? Aš pradedu iš naujo, dabar viskas gerai. Gerai, taigi dėkuoju ponė pirmininkė, kaip jau jūs priminėte, mes apie tai jau esame kalbėję ir visiems yra žinoma, kokia yra situacija Tunise. Ir e, mes jau e, e, praeitą kartą kalbėjome apie labai labai sudėtingą situaciją Tunise Ir da, dar ir visai nesnei, kai mes patvirtinome naujas nuostatas dėl da, alyvogių aliejus, mes žinome, kad dėl to, kas vyksta Libijoje, dėl da, da, teroristų išpolių, situacija tik dar labiau pablogėjo. Ir da, Tuniso ministrai jau buvo suteikta 300 milijonų eurų ir dar jie, su, dar jie prašo 500 milijonų. Ir apie tai mes ir kalbėsime šiandien. Labai trumpai, jums tikriausiai yra žinoma, komisija nori patikė pakeitimus savo pirminiam tekstui ir taryba pritarė šia, šiems pakeitimams tam, kad ga, nebūtų dėlisame ir kad galima Tunisui sukeiti kuo greičiau makroekonominę pagalbą. Ir aš manau, kad tai yra išmintinga ir aš manau, kad mūsų parlamentas taip pat turėtų teisę žvelgti ir mes taip pat turėtume pasistengti neteikti pakeitimų tam, kad galima būtų viską padaryti kuo skubiau. Ir Aš norėčiau komisijai draugiškai, bet gan griežtai pasakyti, kad tai neturėtų tapti precedentu tolesniam darbui, nes mes negalime tiesiog dirbti taip, kai mums patikimas tekstas ir po to mes nieko negalime e, keisti. Ir būtų labai gerai, jei mūsų komitetai galėtų parengti tikrus pranešimus, o ne tik tai gauti laiškus. Ir atsižvelgiant į situaciją Tunise, akivaizdu, kad Tunisui labai reikia mūsų pagalbos ir tuomet mes turime kuo skubiau pateikti savo atsakymą tam, kad galima būtų užtikrinti, kad pirmasis tranšas, pirmoji dalis pagalbos būtų skirta dar prieš vasarą ir e, Šis susitarimas, e, galima būtų pasakyti, kad būtis yra laisvės priekybos susitarimas, tai yra partnerystė iš esmės tarp ES ir Tuniso. Ir aš manau, kad komisija turėtų čia taip pat atsižvelgti į e, mūsų reikalavimus, kad šis susitarimas būtų asimetriško pobūdžio, kad būtų deramas dėl jo demokratiškai ir skaidriai. Tai yra nepaprastai svarbu. Ir trečias dalykas, kurį aš noriu pasakyti, kad praeitą kartą, kai aš bendravau, kai, kai aš e, e, kalbėjau ir kai pas mus lankėsi Tuniso ambasadorius, mes e, kalbėjome, kad taip, situacija yra sudėtinga ir ambasadorius sakė, kad pinigų reikia, turime tai tą pagalbą suteikti, bet aš manau, kad mes turime taip pat ir kalbėti apie, apie naujoviškas priemonės. Praeitą kartą, kai aš kalbėjau su ambasadoriumi, mes kalbėjome, pažiūrėjau, apie tai, kad dalį pagalbos galima būtų suteikti investicijų formą ir tam, kad ir Belgija, ir, ir Vokietija ir Prancūzija galėtų tikrai įsitraukti ir kitos šalis galėtų įsitraukti į tą visą tą procesą, kad visi kartu mes visi e, padėtume Tunisui. Tai tiek, ponė pirmininkė, apie tą situaciją e, Tunise, kuria, apie kurią visiems ir taip yra gerai žinoma. Toliau šešėliniai pranešėjai EPP, ponas Siko. Mm, Ačiū pirmininkė. tačiau APP frakcijos vardu ehm, norėčiau šiek tiek plačiau pakomentuoti keletą aspektų susijusių su makrofinansinė pagalba, nes mano manimu jie yra svarbus. Pirmiausia, dėl komisijos pasiūlymo. Komisija pakeitė dalį pradinio teksto. Kurios aspektus norėčiau paminėti? Pirmiausia, E, trečios straipsnio pirmąją dalį, ji buvo išbraukta. Tai yra nuostatos kitos e, supratimo memorandumui, e, finansinės sąlygos ir ekonomikos politikos sąlygos, kuriomis ES teikia paramą, įskaitant ir paramos teikimo terminus. Mums kyla abejonių dėl šio skirsnio išbraukimo, šios nuostatos išbraukimo. Bet kadangi net, netgi ir taryba neteiks pakeitimų, tai nemanau, kad tą turėtų daryti parlamentas. Tačiau tiesą sakant, aš noriu priminti visiems, kad dažniausiai finansinę pagalbą lydi tam tikros sąlygos, tam tikrai įsipareigojimai iš paramos gavėjo vykdyti vienokias ar kitokias reformas. Taigi negalima apskritai atsisakyti šių sąlygų ilgalaikėje perspektyvoje. Kaip pranešė sakė, mes neprieštaraujame pačiai minčiai teikti pagalbą, tiesiog norėtume tam tikrų saugiklių. Kitas dalykas - poreikis teikti ne tik makrofinansinę pagalbą ir paramą, bet ir suvaldyti nelegalios migracijos srautus plūstančius per Tunisą. Mes norime teikti pagalbą, tačiau yra ir su procedūra susijusių aspektų, jų negalime pamiršti, jie neturėtų likti nuo šalyje ir taip pat e, Tunisas turi suteikti atitinkamą atsaką tiek reformų pavydalu, tiek e, migracijos rautų valdymo pavydalu. Pone Luns, norite pasisakyti? Taip, norėtume pasakyti, kad remiame pranešėją ir kad neteiksime jokių pakeitimų. Ačiū. Ačiū, Gue vardu. Ponas Jav turėtų kalbėti, bet Helmut pasisakys. Atsiprašau, sako pirmininkas, aš pats pamiršau savo paties frakciją. Atsiprašau. Pone Pirmininkė, aš nežinau, kaip man į tai reaguoti. Jeigu jūs pradėtumėte apie mane pamiršti, dar net neįpusėjus kadencijai, tai tikrai mane neramina. Na, jei aš norėčiau perėti kitą frakciją, tai tikrai neįčiau EPP. Na dabar tai kiek rimčiau. Aš manau, kad mes visi, e, kaip jau nekartą buvo kartota, pritarėme tam, kad mes parodytume daugiau politinių, ekonominių ir tokių e, pagalbos gestų Tuniso atžvilgių, tam, kad ta šalis galėtų e, vystytis nusekliai Ir ekonominės pagalbos tikrai reikia. Jau buvo paminėtas alyvogių aliejus, dėl to taip vyko karštos diskusijos tarp mūsų. Na, aš tai nelabai žinau, kai iš tikrųjų, kas šiuo metu konkrečiai vyksta. Da, šios dienos pradžioje buvo, tik tai buvo kalbėta apie tai, kad mes norime padėti pilietiniai visuomeniai, kad mes norime, kad viskas vyktų skaidriau. Ir aš norėčiau, kad e, tos pačios nuostatos būtų taikomos ir Tunisui. Ir kartu čia siūloma dabar ta, suteikti Tunisui papildomą 500 milijonų makroekonominę pagalbą ir parlamentas turi patvirtinti ta, tos pagalbos suteikimą kuo skubiau, ponės Arnės tai sakė, kad reikia padaryti kuo skubiau. O aš manau, kad reikėtų sugrįžti prie vieno principo, kuris nepaprastai yra svarbus mano frakcijai. Tai yra uh, su demokratijoje susijusių sąlygų iškelimas ir tikiuosi, kad jūs man pritarė, pritarsite. Aš norėčiau, kad komisija taip pat elgtųsi šiek tiek lankščiau, ypač kai kalbame apie ekonominės sąlygas. E, aš. Uh, nelabai pasitikiu to, kas yra pasakyti dėl struktūrinės reformos, makroekonominės reformos. Mes žinome, kad situacija ir taip yra labai sudėtinga ir jeigu mes da, da, nustatysime da, struktūrinių reformų tikslus, nežinau, ar iš tikrųjų tai pasiteisins. Pone Desarnės sakė, kad yra vienas svarbus dalykas. Makroekonominė pagalba tai yra paskola, kurią po to reikės gražinti. Uh, Ir mes negalime rimtai e, kalbėti e, apie tai, kad e, kaip ta pagalba bus gražinta. Nes reikia, man atrodo, pradėti kalbėti tai, iš esmės apie tai, ar mes kažką konvertuosime, ar mes kažką keisime, ar kaip, kaip galiausiai viskas bus organizuota. Nes da, man tikrai nėra aišku. Dėkuoju, panė pirmininkė. Well, um... <laughs> okay. uh... Ačiū, ponė eh, Moterė. O dabar Helmutai. Ačiū, pirmininkė. Ir tikrai tarsiu paskutinį žodį, pritarsiu ponui Borel ir eh, pabandysiu pasakyti tai, ką pasakytų mūsų šešėlinis pranešėjas Patrik Lerik. Mes pritarėme bandymams surasti sprendimą uh, tai sudėtingai ekonominiai situacijai, kurioje dabar yra atsidūręs Tunisas, ypač pereinamuoju laikotarpiu. Ir aš žinau, kad bet kokia parama Tunisui yra labai sveikintina. Kitas dalykas e, lėšos nėra viskas. Apie tai užsiminėme ir šį rytą. Svarbu ne tik lėšos, bet ir lėšų gavėjo padėtis. Jeigu mes teikiame paskolą, makrofinansinę paramą paskolos pavydalu, Tunisas turi tą paskolą gražinti. Taigi, jeigu einame tą linkme ir galvojame apie paskolą, reikia galvoti apie tai, kaip Tunisas ją gražins, nes kitaip šalis atsidurs dar sudėtingesnėje padėtyje. Ir turime svarstyti ilgalaikę perspektyvą. Reikia galvoti apie finansinės pasiekmes, reikia galvoti apie sąlygas, kurias turės įvykdyti Tuniso vyriausybė. Pavyzdžiui, supratimo memorandume kurį pateikė komisija, e, yra labai aiškiai nurodyta, kokių struktūrinių reformų tikimasi iš Tuniso. Ir e, ten labai aiškiai pasakyta, kokias sąlygas reikės įvykdyti. Taigi, būtina apie tai pagalvoti. O dabar jau baigiu. E, ponas Brokas atsiuntė laišką ponui Langė ir tame laiške buvo pasakyta, kad e, laikas mūsų nespaudžia, nes bus ramadano laikotarpis, o paskui bus e, vasaros atostogos, taigi mes turime laiko pagalvoti. Na, iš, ties, iš tiesų, kai kada laikas yra iš tiesų santykinė savoka. Pone Žadovas. Aš nelabai suprantu tą ryšį tarp ramadano ir mokyklų atostogų. Ramadanas nėra atostogos, tai yra visiškai kitas dalykas. Aš visiškai pritariu tam, kas pasakė ponia Dosarnės ir pritariu jos parengtam dokumentui dėl e, to, kad mes turime surasti lėšų kuo skubiau, e, tam, kad galėtume kuo skubiau ir kuo geriau paremti Tunisą. Akivaizdu, kad Europos Sąjunga e, atsižvelgdama į geopolitinę situaciją ir į tai, kad šalia yra Libija, į Alžyras ir turime suprasti, kad Tunise vis dar rusena demokratijos viltis ir 500 milijonų tai nėra labai e, didelė kaina už tai sumokėti. Aš manau, kad mes turime surasti kuo daugiau uh, lėšų Tunisui padėti. 2012 metais Europos parlamentas priėmė rezoliuciją dėl paskolos, kuri buvo skirta Tunisui diktatūros metais. Ir aš manau, kad komisija taip pat turėtų pe, dabar peržiūrėti da, per pastarį dešimtmetį Tunisui suteiktų paskolų sąlygas. Ir aš pritariu kolegoms, makroekonominės e, pagalbos sąlygos susijusios su socialinėmis priemonėmis ir su kitais dalykais tikrai nėra pakankamai griežtos. Ir aš manau, kad be abejo taip reikėtų čia kažką keisti kuo skubiau, bet manau, kad ir suteikti pagalbą reikia taip pat kuo skubiau. Thank you, Mr. Chairman. Ačiū, ponas Valės. Ačiū, pirmininkė. Ačiū dar kartą pirmininkė, tęsiu italų kalbą. Labai ačiū ir norėjau pasisakyti ne tik kaip šešėlinis pranešėjas, bet ir kaip politinio pranešimo autorius. Aš teikiu pranešimą Tuniso klausimų kitame komitete Taigi sutinku su anksčiau kalbėjusiais kolegomis dėl to, kad mes pritarėme pereimui prie demokratijos Tunise, ypač tokiame pažeidžiamame e, kontekste. Ir manau, kad turime Tunisą visiškai paremti, suteikti visokiojo paparamą. Tiesą sakant, panašią paramą Tunisui teikiame kaip ir Ukrainai. Ir šiuo atveju matome, kad e, makrofinansinė pagalba e, yra gera ES priemonė, tačiau atsižvelgiant į Tuniso dydį, e, makrofinansinė pagalba nebuvo tokia didelė, kaip kad galėtų būti. Reikia sustiprinti mūsų pagalbos poveikį ir taip pat spręsti įsiskolinimų problemą, tai jau minėjo pana Žado. Be to reikia galvoti apie investicijų fondą. Toks fondas galėtų prisidėti prie įvairių ekonomikos sektorių vystymo ir padėti Tunisui išbristi iš ekonominės krizės. Nes jeigu Tunisas neįveiks krizės, kils pavojus, kad e, sustiprės radikalios jėgos ir Tunisas e, atsidurs e, autoritarinio režimo susikūrimo pavojuje. Taigi reikia kovoti, reikia vengti politinės krizės Tunise, negalime savo to leisti, todėl būtina balsuoti už makrofinansinę pagalbą Tunisui kuri mūsų nuomonė e, turi būti tik tai viena iš didesnio plano struktūrinių dalių. Manau, kad e, pagalbos vertė tikrai turėtų atitikti e, Tuniso dydį, nes Tunisas yra modelis, yra švyturys tame regione švyturys arabų pasaulyje. Taigi turime skirti mūsų lėšas, dėkti visas pastangas, galvoti apie mūsų prerogatyvas tame e, regione ir, sakykime, kelti tam tikras sąlygas susijusios su parama. Galbūt galėtume prašyti griežtesnės kontrolės, tačiau tikiuosi, kad to neprireiks, nes esu įsitikinęs, kad mes turime visokiai jaukai remti Tunisą skatinti Tunisą vykdyti svarbes viešosios administracijos reformas, valstybinės reformas ir tikimės, kad galėsime sutelkti visus išteklius ir kovoti su ekonominė ir socialinė krize Tunise. Ačiū, ačiū. Aš suprantu, kad dabar kalbame apie pagalbą Tunisui, tačiau norėčiau iškelti dar vieną klausimą, galbūt tiesiogiai tas klausimas nėra susijęs su šiuo dokumentu, tačiau jis vis tiek svarbus. Mes e, sutarėme suteikti 500 milijonų paramą Tunisui ir manau, kad tai savaime yra gerai. Tačiau jeigu mes teiksime paslaugas, e, paskolas, tai neturime pamiršti ir palankios aplinkos kūrimo palankios ekonominės aplinkos kūrimo, palankiai ekonominė aplinka pasitarnautų prekybos santykių vystimui, paslaugų teikimui ir keltų tokį patį poveikį kaip ir pati paskola. Tunisas e, tiekia gana svarbės prekes e, Europai ir aš kalbu apie fosfatus, Ir iš tikrųjų labai dideliais kiekiais Tunisas teikia fosfatus ES, o ta žaliava mums yra reikalinga chemijos pramonėje ES ir žemės ūkio pramonėje. Dėle prieš kelias savaitės komisija pateikė naują reglamentą skirtą trašoms. Ir šiame e, pasiūlyme numatomas gana griežtos sąlygos importuojamoms trąšoms, trašių ir fosfatams. Taigi, jeigu tas reglamentas bus patvirtintas, bus uždraustas eksportas, bus uždrausta importuoti trašas iš uh, Šiaurės Afrikos, taipogi ir iš Tuniso. Taigi, viena vertus mes teikiame paramą turistui, norime suteikti Tunisui pagalbą, tačiau atsisakoma pirkti tai, ką jie gali parduoti ir ką mes galėtume nupirkti, tai ko mums reikėtų. Taigi galbūt e, e, galėtume dėl fosfato alienos prašyti atitinkamų pakeitimų šiame būsimame reglamente, nes tai turės poveikį tarptautiniai prekybai. Nes nemanau, kad manau, kad tokie žingsniai prieštarautų mūsų bendram požiūriui. Ačiū. Ačiū. Tokioje yeah, solidarumo atmosferoje e, siūlyčiau pagalvoti apie apčiupėmesnius dalykus. Pirmiausia, apie tai, kad naujai suformuota Tuniso vyriausybė e, oficialiai nusintė užklausą ES bankams dėl turto, kuris priklausė tunisiečiams ir dėl šio turto gražinimo į Tunisą. Aš nekalbu apie Mosadą, Fonseką, aš kalbu apie ES bankus. Labai gražu, sakyti gražias kalbas, bet turime pirmiausia padaryti tai, kas mums priklauso, nustatyti, koks turtas priklauso Tuniso piliečiams ir gražinti tą turtą į Tunisą. Taigi mums nereikės teikti makropaskolų, galime gražinti Tuniso piliečiams jų pačių turtą. Ir taip parodytume, kad Europa ne tik šneka, bet ir imasi darbų koksgi turtas yra Saudo Arabijoje. E, Ar teisinga pardavinėti karinę techniką tam tikroms šalims, e, gauti iš to pelną ir paskui galvoti apie tai, kaip e, padėti Tunisui išbristi iš krizės. Aš manau, kad reiktų surasti politinę valią ir paraginti komisiją imtis realių darbų. Na, labai ačiū. Ir e, kitas kalbėtas yra komisija, ponas Klemonte Banau. Ačiū pirmininkė, aš pabandysiu trumpai sureaguoti į kai kurias pateiktas pastabas. Pirmiausia, dėl pačios pagalbos pobūdžio. Tai, kad naudojamos paskolos, e, e, o ne kiti instrumentai. Noriu pasakyti, kad įsiskolinimo situacijas Tunise nėra dramatiška. Įskolinimo rodikliai yra pakankamai geri. E, tarptautinis valiutos fondas atliko analizę ir jos rezultatai buvo geri. Pajamos vienam šalies gyventojui Tunise iš esmės netitinka makrofinansinės pagalbos kriterijų, nes e, makrofinansinė pagalba dažniau teikiama šalims, e, kuriuose pajamos vienam gyventojui yra mažesnės. Bet mes pripažįstame, kad Tunise buvo įvykdyti e, labai įdomus, labai reikalingi pokyčiai ir kadangi Tunisas sparčiai daro pažangą ir arabų pavasario metu ir vėliau buvo daug priemonių orientuotų į Tunisą, tarp jų ir ekonominių priemonių. E, Europos investicijų bankas e, daug investuoja Tunise. Tunisas yra viena iš pagrindinių šalių naudos gavėjų. Ir jau buvo kalbėta apie galimybę paskolas paversti investicijomis. E, galbūt tai svarstytinas kelias, tačiau turiu perspėti, jog e, reikia veikti atsargiai, nes e, skolos restruktūravimas gali turėti neigiamą poveikį prieigai prie Tuniso rinkų, nes Tuniso ekonominė situacija vis dar yra labai trapi. Aš noriu priminti e, darbinio dokumento aiškinamąjį memorandumą ir tai, kas sakoma ten, kad e, Tunise e, buvo investuota beveik milijardas dolerių. Ir e, žinoma, kad Tunisas turės gražinti paskolas, tačiau paskolų sąlygos yra pakankamai geros mes e, skoliname su tais pačiais procentais, kurie yra tarptautinėse finansų rinkose ir procentai yra mažesni negu vienas procentas. E, terminas yra pakankamai ilgas, daugiau kaip 15 metų. Tai yra palankiomis sąlygomis teikiamos paskolos ir aš manau, kad tai padės pagerinti šalies įsiskolinimo situaciją. Na, Tai vienas dalykas. O kitas dalykas - Ramadanas. Iš tikrųjų, jis buvo minimas laiškės tame komitetui. E, Ramadanas mūsų manimų nėra problema, mes ketiname lankyti Tunise kitą savaitę, e, pradėti diskusijas dėl supratimo memorandumo ir tikimės per artimiausius dviejus mėnesius pasiekti pažangos, e, pasirašyti atitinkamus dokumentus ir pradėti jų įgyvendinimą kai tik tai pasiūlymas bus patvirtintas visose institucijose. Dėl lankstumo, kurį minėjo vienas iš parlamentų narių, ir dėl programos, kurią parengė komisija, galiu pasakyti, kad mes pradėjome jau pirmosius veiksmus, mes stengiamės veikti lankščiai, mes norime parengti atitinkamą programą ir, tiesą sakant, pirmųjų veiksmų atlikimas ir sąlygos susijusios su pirmaisiais veiksmais atitinka tai, dėl ko esame susitarime. Komisija nenori išspręsti Tuniso situacijos vien teikdama paslu, paskolas. Ne, problemą reikia spręsti kompleksiškai. Arabų pavasaris atspindėjo ne tik tai frustraciją susijusią su uh, uh, autoritariniu valdymu ir režimu. Uh, tai atspindėjo ir ekonominę situaciją, taigi mes turime gerinti ekonominę situaciją, užtikrinti stabilumą ir dirbti kartu su tarptautiniais donorais, su kitomis institucijomis ir užtikrinti, kad Tunisas nepamiršta savo su reformomis susijusius įsipareigojimus. Taigi noriu padėkoti poniai Desarnes. Uh, už pranešimą. Ir aš tikiuosi, kad bus laiko ir pakeitimams. Atrodo, kad taryba taip pat pasisako už tai, kad sprendimas būtų priimtas greitai. Tikimės, kad pasiūlymas bus uh, patvirtintas laiku ir kad mes galėsime padėti Tunisui sudėtingoje makroekonominėje finansinėje situacijoje. Ačiū. Pone Bisatnės. Merci, monsieur. Ačiū, ponė pirmininkė. Porą žodžių noriu pasakyti. Komisija ką tik mums pasakė, kad, kad šis atvejs nebus, netaps precedentu. Tai yra labai gerai, tu džiaugiuosi ir džiaugiuosi, kad komisija tą pasakė tą norėjau tiesiog paminėti. Aš manau, kad iš esmės e, visų pasisakusių nuomonės yra panašios, visi kalbėjo, kad iš tikrųjų reik, veikti reikia labai greitai ir šešėliniai pranešėjai e, apie tai kalbėjo ir aš labai dėkoju visiems už tai, kad jie sutiko neteikti pakeitimų. Antra, e, visi sakė, kad vienas iš svarbiausių mūsų solidarumo Tuniso atžvilgių elementų e, yra mūsų pagalba. Mes turime padėti Tunisui ir aš manau, kad tai yra visiškai teisinga. Ir kad mums nepakanka vien suteikti makroekonominę pagalbą, ne, reikia rodyti kur kas didesnį solidarumą. Trečias dalykas - sąlygos. Taip, iš tikrųjų, sąlygos susijusios demokratijos įtvirtinimu yra labai svarbios. Taip, demokratija šiuo metu įsitvirtina Tunise, toliau struktūrinės reformos. Prieš tai buvo kalbėta apie pernelik tokį. Nu, uh, nepakankamai griežtą požiūrį. Aš manau, kad čia reikia racionaliai elgtis. Mes norime padėti Tunisui uh, iš naujo pamatyti ateities perspektyvas. Tai yra labai svarbu. Uh, Ir aš manau, kad viešųjų finansų klausimas taip yra labai svarbus ir be abejo reikia e, gerai tvarkyti viešuosius finansus. Tačiau kartu mes turime padėti Tunisui apskritai pamatyti ateities perspektyvą už, užim, didesnio užimtumo, ekonominio augimo, ekonominės dinamikos e, perspektyvas. Ir štai, kam yra reikalinga ta pro, e, pagalba ir aš manau, kad mes tikrai galime padaryti dar, dar daugiau. Ir dėkoju kiekvienam ir E, kiekvienam e, iš kolegų. Ačiū, poniai Desarnės. Turiu paskelbti pakeitimų teikimo terminą, tai yra balandžio 27 vidudienis. Balsuojama bus per gegužės 23-24 e, sesiją, kadangi Ekvadoro ministras jau yra atvykęs ir liko tik tai 7 minutės. 11 e, darbo tvarkės klausimui, tai siū, 10 e, darbo tvarkės klausimui, tai siūlau sukeisti šios du klausimus ir pereiti prie keitimosi nuomonėmis su Ekvadoro ministru ir svarstyti suvienodintas techninės normas, apsikeitus nuomonėmis su Ekvadoro ministro ministrė. Pirmiausia, norėčiau pareikšti Jums užuojautą dėl žemės drebėjimo sukrėtusio jūsų šalį ir siūlyčiau tylos minutę pagerbti žemės drebėjimo aukas. Thank you. Thanks a lot. Dėkoju. Minister, nevertheless, very warm welcome. Ministre, norėčiau Jūs nuoširdžiai pasveikinti atvykus čia į mūsų tarptautinės prekybos komitetą. Taip pat e, sveikiname Jūsų visą delegaciją, užsienio reikalų, uh, viceministrą, ekonominės e, plėtros viceministrę. Buvo kalbama apie Kolumbijos perų susitarimo išplėtimą ir taikymą ekvatorių. Kaip tik tai dėl to prieš porą savaičių vyko sutikimas atvykusią delegaciją. Ir e, Siekiame eiti tą linkmę, rengiamės artėjančiam balsavimui dėl Ekvadoro prisijungimo prie šito sustarimo. Ir labai džiaugiuosi tuo, kad atvykote čia aptarti šios procedūros su mumis. Ir pirmininkavintis Niderlandai taip pat e, yra pasiryžę spartinti šią procedūrą. Čia dabar iš karto norėčiau suteikti žodį jums. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Labą dieną visiems ir labai ačiū už kvietimą pasisakyti posėdėje. Labai ačiū pirmininkė už jūsų šiltus užuojautos žodžius ir ačiū visiems už tylos minutę ir paramą tokioje sudėtingoje situacijoje, kurioje dabar yra atsidūrusi mano šalis. Taip pat noriu padėkoti už pagalbą, kurią ES ir kitos šalys teikia mums šio sukretimo akivaizdoje. E, teikiama pagalba e, žmonėms labiausiai nukentėjusiems nuo žemės drebėjimo. Aš lankausi čia e, tuo metu, kai mano šaliai iš tikrųjų teko patirti skaudų sukretimą, tačiau neturime pamiršti ir dabar e, daromų darbų. E, kalbame apie daugia šalį susitarimą, daugia šalį prekybos susitarimą ir atvyko ne tik Ekvadoro atstovai, bet e, taip pat ir privataus sektoriaus atstovai, gamybos ir ekspert, eksporto įmonių atstovai. Jie taip pat yra čia posėdžių salėje. Taip pat e, yra ir su Ekvadoru prekiaujančių ES šalių atstovų. Taigi mums visiems šis prekybos sustarimas su ES yra labai svarbus. Pradėdama savo pasisakymą norėjau pasidalinti su jumis e, tam tikrais svarbiais duomenimis apie pažanga padaryta mūsų šalyje, e, kalbant apie ekonominės ir socialinės teises. E, didžioji dauguma Ekvadoro piliečių pasirinko atitinkamą vystimosi modelį ir atitinkamą politinį režimo, kuriame žmonių teisės tapo vienu iš kertinių akmenų. Ekvadoro ekonomika e, Pietų Amerikoje augo mm, tarp 2007 ir 2015 metų ir tas augimas buvo vienas didžiausių Pietų Amerikoje. Į tai reikia atsižvelgti. Tačiau mūsų ekonomikai turi poveikį ir išorės veiksniai. Apie tai kalbėjome su komisija ir taip pat su kai kuriais parlamento nariais pastaraisiais mėnesiais, pastaraisiais metais gana smarkiai krito naftos kainos. O 2014 metais naftos eksportas sudarė 52 procentus Ekvadoro eksporto. Dėl tos ženkliai krito Ekvadoro pajamos ir, žinoma, ne, sunkiau galėjome patenkinti savo piliečių poreikius. Kitas dalykas - dolerio augimas kaip valiutos, nes Ekvadoro E, valiuta yra e, glaučiai susijusi su e, Junktinių Amerikos valstijų doleriu. Taigi, jeigu doleris yra stiprus, Ekvadoras nėra toks konkurencingas tarptautinėse rinkose. Ir nereikia pamiršti, ir tai noriu itin stipriai pabrėžti, kad Ekvadorė nėra taikoma socialinio dempingo praktika. Uh, Mes laikomės griežto darbo kodekso, e, griežtai laikomės aplinkosaugos standartų, tačiau tai dėja yra susiję su didesniomis gamybomis išlaidomis ir mūsų produkcija labai dažnai e, sunkiau konkuruoja su kitų šalių produkcija, nors yra tikrai kokybiška. Taigi e, apgailestaujame dėl to, bet žinome, kad europiečiams kyla panašių problemų. Na ir vienas iš svarbių elementų mūsų vystimosi modelyje buvo skurdo mažinimas. E, skurdas e, Ekvadorė sumažėjo 13 procentų. Ir um, skurdžiai gyvenančių gyventojų dalis sudaro 27 procentus, o žemiaus skurdo ribos yra 8 procentai gyventojų 2015 metų domenimis. Taigi daugiau kaip 1,5 milijono gyventojų išbrido iš skurdo pastaraisiais metais. Tai labai didelė sėkmė Mes džiaugiamės, kad e, mums pavyko to pasiekti ir visi Ekvadoro piliečiai to didžiuojasi. Skurdui sumažėjus taip pat sumažėjo ir neligybė. Neligybės mažinimas yra labai svarbus vystim, siekiant vystimosi ir gerovės. Ir uh, neligybės mažėjimas Ekvadorė buvo tris kart spartesnis negu kitose Pietų Amerikos šalyse. Ir nelygybės mažėjimas yra susijęs su vyriausybės vykdoma labai aiškia politika. Mes susitelkėme į sveikatą ir švietimą. Pavyzdžiui, sveikatos apsaugos srityje mums pavyko du kartus padidinti e, galimybės gyventojams pasinaudoti sveikatos apsaugos paslaugomis. Taigi, tarp 2007 ir 2015 metų e, išlaidos sveikatos apsaugai vienos šalies gyventojų išaugo beveik 4-5 kartus. Taip pat didžiuojamės galėdami pasakyti, kad švietimo srityje Ekvadoras yra šalis investuojanti daugiausia PVM išventimą. Taigi mes išvietimą e, investuojame beveik 2 procentus savo PVM ir esame e, viena iš daugiausiai investuojančių valstybių regione. Taigi mums pavyko sumažinti neraštingumą. Neraštingumas Ekvadorė jau nebeegzistuoja. Be socialinių investicijų svarbu paminėti ir darbo teisę bei užimtumą. Buvo patvirtintas 61 e, tarptautinis darbo susitarimas, įskaitant ir TDO aštuonias pagrindinės konvencijas. Ne visos ES šalis yra tai padariusios, o Ekvadoras tai padarė. Tuo mes itin didžiuojamės. E, mūsų nedarbo lygis yra mažiausias Pietų Amerikoje. Žinoma, išorės sukretimai, e, naftos kainų mažėjimas, dolerio stiprėjimas e, bei su žemės drebėjimu su, susijęs su kretimai turės poveikį Ekvadoro ekonomikai, tačiau tikimės su tais iššūkiais susidoroti. Taip pat kovojame su mažamečių darbu. Mažamečių darbas tai yra vaikų nuo 5 iki 14 metų darbas sumažėjo e, nuo 2012 metų. Taigi dabar Ekvadorė jau, pavyzdžiui, atliekų tvarkymo srityje mažamečiai nebedirba. Lygiai taip pat kalbant apie neįgaliuosius, 2009 metais dirbo tik tai daugiau kaip tūkstantis neįgaliųjų, dabar dirba daugiau kaip 9 e, tūkstančiai ir tie neįgalieji padeda savo šeimoms ir užsitikrina užimtumą. Be to, pasikeitė padėtis, kalbant apie darbą šeimos ūkyje. Taigi pripažįstamas moterų vaidmuo, e, kuris anksčiau nebuvo minimas e, kaip svarbus. Taigi, e, padidėjo namų šeimininkių vaidmuo. Jos dabar gauna socialinę apsaugą ir atsižvelgiama į jų neatlygintiną darbą. Ekvadoras yra nedidelė šalis ir mes labai didžiuojame savo įvairovę. gamtos įvairovė yra didžiulė, taip pat e, tautų gyvenančių Ekvadorė įvairovė yra didelė, beveik 12 kalbų kalbama e, Ekvadorė. Pusantro milijono hektaro miškų yra saugoma Ekvadorė. Mes kovojame su miškų nykimu, E, miškų nykimas e, Ekvadorė sumažėjo per pusę, lyginant e, su padėtimi prieš 8 metus. Ir dedamos visos pastangos vėl auginti miškus, sodinti naujas medžių rušis. Taigi, Ekvadoras yra viena pirmaujančių šalių aplinkos apsaugos srityje. Ir noriu čia paminėti e, gana svarbius skaičius. 2017 metais 93 procentai energijos pagaminamos Ekvadore bus pagaminama hidroelektrinėse. E, mes nenaudojame iškastinio kūro. 93 e, procentai energijos kuri bus pagaminama Ekvadorė ateinančiais metais, bus e, gaunama iš atsinaujinančio energijos šaltinių, iš gamtos, iš hidroelektrinių. Buvo vykdomi projektai ir tie projektai buvo vykdomi konsultuojantis su vietos gyventojais, tai taip pat labai svarbu. Taigi, labai svarbu paminėti, visus šiuos dalykus dabar, kai rengiame sudaryti prekybos susitarimą su ES. Žinoma, prekybinis susitarimas bus naudingas abiems šalims ir ES įmonėms, kurios e, galės e, pasinaudoti atitinkamai susitarimo privalumais Ekvadore Ir taip pat Ekvadoro įmonės galės e, pasinaudoti tam tikrais privalumais įeidami e, ES rinką. Taigi bus užtikrintas e, tinkamas santykis tarp tarptautinės prekybos ir vystimosi. 30 procentų Ekvadorė gaminamų produktų eksportuojama Europos Sąjunga. Taip pat nemaža dalis prekių importuojamų iš ES patenka Ekvadoro. E, gamybos įmonės e, kūrė labai daug darbo vietų Ekvadore, labai daug taip pat įmonių šeimos ūkių dirba, pavyzdžiui, e, tūno ar karevečių pramonės įmonėse. Nemažai gaminių gaminama mažose ir vidutinėse įmonėse. Ir mes norime, kad mažos ir vidutinės įmonės klestėtų, mes tengiamės jas remti. Žinoma, remsime ir didžiasias įmonės, tačiau mus itin domina parama mažoms ir vidutinės įmonėms, kadangi mažos ir vidutinės įmonės turi labai teigiamą poveikį vietos ekonomikai. Dvi trečiosios visų Ekvadoro įmonių eksportuojančių produkciją į Europą yra vidutinės ir mažos įmonės. E, šeštadienį gegužės 16 dieną Ekvadoras patyrė vieną iš didžiausių žemės drebėjimų. Ir dabar daugiau negu 500 žmonių yra žuvę ir iki šiol randami žuvusieji. Nemažai yra ir sužeistų ir skaičiai auga. Šiandien anksti ryte e, 10 val. Europos laiku dar kartą sudrebėjo žemė Ekvadore. 6,1 punkto pagal Richterio skalę buvo žemės drebėjimo stiprumas. Ir žemės drebėjimo padaryta žala yra didžiulė. E, ministras Rafael Koreja minėjo, kad žemės drebėjimo žala sieks milijonus dolerių. Septyniasdešimt, septyniasdešimt penki procentai uh, Ekvadoro eksportuojamų prekių e, gaminama nuo žemės drebėjimo nukentėjusiuose zonuose. Kalbu ir apie žuvų konservus, ir apie krevetės, apie bananus, apie kavą, apie kakavą. Nemažai iš jūsų tikriausiai žinote, kad e, nuo žemės drebėjimo nukentėjusiame regione gaminama 86 procentai visų Ekvadorė gaminamų konservų ir žuvininkystės produktų. Iš jų labai didelė dalis patenka į ES rinkas. Nepaisant sudėtingų sąlygų ir nepaisant didžiulių sukrėtimų, kurios patyrė Ekvadoro piliečiai, mes turime tęsti darbus, turime toliau dėrėtis e, dėl susitarimų, kuriuos ketiname pasirašyti. Nepaisant sudėtingų aplinkybių, gyvenimas tęsiasi. Ir būtent dėl to šiandien atvykome į parlamentą, tęsiame darbus ir norime parodyti, kad e, Be, mūsų šalių bendradarbiavimas turi tęstis. Na, tiesą sakant, Ekvadoro prisijungimas prie daugiašalės prekybos susitarimo šiek tiek užtruko. E, taip, buvo, sulaukėme geros valios ženklų iš e, įvairių ES institucijų ir Manau, kad iki gruodžio 31 dienos jau turėsime veikianti e, tarptautinį prekybos susitarimą. Tikėsime, kad jį pavyks pasirašyti ir pradėti vykti iki šių metų pabaigos. Tai mūsų šaliai labai svarbu. Tikimės, kad e, šį susitarimą pavyks ratifikuoti ir užbaigti laiku. Ačiū už tai, kad pristatėte padėtę savo šalyje. Ir tikėkime, kad susitarimas bus pasiekas, kaip manoma, greičiau. Pirmiausia, suteiksiu e, žodį pranešėjui. Turime, tiesą sakant, du pranešėjus. E, e, vienas jų yra panašutis, Helmutai, jūs pradėkit. Ačiū, pirmininkė, ačiū ministrė už išsame informaciją. Turėjome e, galimybę taip pat pateikti per komiteto posėdį informaciją apie mano ir pono Fizės vizitą jūsų šalį. ES privalo paremti Ekvadorą šiom sunkiom aplinkybėm. Ir tai jau buvo pademonstruota ir tylos minutė mūsų komitete, mes esame jūsų pusėje. Be visų dėrybų, be visų susitarimų uh, kurios e, būtų galima sudaryti. ES taip pat turi būti pasirengus teikti papildomą tiesioginę paramą, jeigu to prireiktų. Visgi grįžtant prie mūsų vizito, prie na, klausimų, kuriuos nagrinėjome prieš mėnesį, kito buvo sutarta, kad e, geriausia e, būtų jeigu jūs komiteto nariams, Europos parlamento nariams, uh, paaiškytumėt, e, kaip iš tiesų e, ekonominių socialinių požiūrių plėtojasi jūsų šalis, jūs ką tik tai padarėte. Iš tiesų įspūdingai pristatėte jūsų šalies e, vystimasi Tai buvo akcentuota per susitikimus su atsakingais ministrais jūsų šalyje vizito metu, taip pat ir su susitikimuose su parlamento nariais. Aš džiaugiuosi, kad Ekvadoro nacionalinės asamblėjos vicepirmininkas yra šioje salėje, taip pat klausosi apsikeitimo nuomonėmis. Mes buvome susitikę ir su verslo atstovais. Buvome susitikę ir su stambiom įmonėm, ir su smulkaus vidutinio verslo atstovais, gilinomės e, į jūsų šalies e, socialinę ekonominę plėtrą, buvome susitikę su e, gyventojais čia buviais, buvome sutikę su profesinių sąjungų atstovais, iš tiesų susidarome labai platų vaizdą iš tų susitikimų su jūsų šalies atstovais. Būtų galima iš tiesų ES e, pritarti tam, kad e, Ekvadoras prisijungtų prie Kolumbijos Peru prekybos susitarimo. Jūs, kaip jūs sakėte, kad tai yra naudinga ir ES, ir Ekvadoro, be šalės tos interesuotos yra ir mes a, e, turėtumėm tai apibriežti, gilindamės į konkrečias nuostatas sutarime, ar a, iš tiesų a, tas sus, susitarimas patenkins abiejų šalių a, na, lūkesčius. E, tokia ir yra Europos parlamento atsakomybė ir aš tikiuosi, kad mes labai greitai galėsime skaityti jau e, galutinį starimo e, variantą tam bus pritarta ir tuomet jau bus vykdoma parlamento pritarimo procedūra, ratifikavimo procedūra. Ir Kaip minėjom ir sutikime su pirmininku Lamer, mes esame pasirengę nusiųsti raštą tarybai, kad taryba būtų informuota apie jums tenkančius iššūkius ir kad ES būtų pasirengusi prisidėti konstruktyviai prie sklandus ratifikavimo proceso. Ir čia taip pat aiškiai norėčiau pasakyti, kad mes Na, girdėjome ir balsus tų, kurie kritiškai tai vertina, kurie nepasitikė e, laisvą priekybą kaip po tokia, kurie netikė, kad ilguoju laikotarpiu tai naudinga. Tačiau kalbant apie trumpąją laikotarpį, negirdėjau balsų tų, kurie e, prieštarauti. Jūs apibūdinote, kokia ekonominė, socialinė uh, situacija jūsų šalyje, kad naftos kainos krenta, tad reikėtų rasti sprendimą šioje situacijoje, kad būtų galima e, stabilizuoti padėtį e, e, šalyje, jūsų šalies interesų vardam, kad sklandžiai vyktų socialinė ekonominė plėtra kaip pranešėjas atsakingas už uh, E, sutikimo e, procesą, prisijungiant jūsų šaliai prie Kolumbijos perų sutarimo, e, matau daugelį jūsų pasiekimų, ko dar nėra pasiekusios kitos šalis jūsų regione. Yra tam tikrų aspektų susijusių su ratifikavimo e, procesu ir aš e, tikiuosi, kad jūs galėsite atsakyti į Europos parlamento kylančius klausimus. Ačiū dabar, ponas Isas. Ačiū pirmininkė, ačiū ministrui. Noriu dar kartą padėkoti visiems. Uh, ir padėkoti Ekvadoro atstovams, kad galėjo atvykti ir išreikšti. Norėtume taip pat savo solidarumą su Ekvadoro žmonėmis. Žinome, kad žemės drebėjimas e, pareikalavo daug aukų. Noriu pasakyti, kad pritariu kolegos Helmut Scholz išsakytoms mintims. Uh, Noriu padėkoti už šiltą prieimimą kito. Um, Ekvadoro vyriausybė mus labai šiltai prieėmė, taip pat uh, nemažai ministrų dalyvavo susitikime, parlamento atstovai dalyvavo susitikime, pilietinės visuomenės atstovai dalyvavo susitikime ir susitikimas mums buvo labai ramus ir naudingas. Noriu priminti kolegoms, kokiagi dabar yra susitarimo tarp Ekvadoro ir ES padėtis. 2014 metais baigė galioti ankstesnis susitarimas ir dabar e, Ekvadoras išreiškė norą prisijungti prie daugia šalio priekybos susitarimo su Peru ir Kolumbija bei ES. Taigi e, šio, e, kol kas vyko darybos dėl šio susitarimo. Tos darybos vyko dviejus metus, atrodo, kad tai nemažai laiko, tačiau laikas bėga greitai. Buvo tam tikrų sunkumų, ypač su kai kuriomis andų šalimis buvo sunku susitarti, nes e, reikėjo pritarimo sulaukti ne tik iš ES, bet taip pat iš Kolumbijos ir Peru. Dabar e, atrodo, kad visoms šalims pavyko susitarti tiek ES, tiek Kolumbijai, tiek Peru priimtinos susitarimo sąlygos. Ir dabar susitarimas perduotas komisijai. Na ir tikimės, kad per keturis mėnesius e, jis bus išverstas ir e, bus baigti tvarkyti teisiniai formalumai. Na, žinoma, laikas tikrai netrumpas. Europos parlamentas negalės patvirtinti susitarimo iki gruodžio 12-osios e, šiemet iki savo e, paskutinės darbo sesijos, nebent e, tų keturių mėnesių termino būtų griežtai laikomasi. Tikimasi, kad taip ir bus. Ir mes parašėme Niderlandams kaip pirmininkaujančiai šaliai ir prašėme kaip komitetas ir kaip parlamentas e, kiek įmanoma sutrumpinti e, dėrybų dėl susitarimo laiką, kad galėtumėm tiesiog įprastinio proceso tvarka bent jau iki gruodžio 12 dienos parlamentas galėtų patvirtinti tą prekybos susitarimą, nes prekybos susitarimas turi įsigalioti. E, jis įsigalios, kada parlamentas jį patvirtins, jeigu e, tai nebus padaryta, mes žinome, kaip žalinga tai bus Ekvadorui, kaip žalinga tai bus ES santykiams su Ekvadoru ir ypač žvelgiant į dabartinę situaciją, į žemės drebėjimą, į sudėtingą sąlygas, kuriomis dabar dirba Ekvadoras, e, reikia užtikrinti, kad susitarimas bus patvirtintas, kitaip tai kelia didžiulį pavojų, kad Ekvadorė iššauks nedarbas, ypač pakrančių zonose, kurioms labiausiai smogė žemės drebėjimas. E, labai svarbu padėti nukentėjusiam regionui, ten yra daug vienišų motinų, kurios dirba konservų pramonėje. Reikia būtinai patvirtinti šį susitarimą iki metų pabaigos. Taip pat e, noriu priminti, kad e, šis susitarimas bus labai naudingas Ekvadorui. Ekvadoras eksportuoja daug žaliavų, tarp jų ir naftos. Naftos kainų kritimas e, sukelia nemažai problemų Ekvadorui. Taip pat e, e, dolerio sustiprėjimas šiek tiek pakenkė Ekvadoro ekonomikai. Kaiminių šalių situacija yra geresnė, nes jų ekonomika nėra taip glaudžiai susijusi su doleriu. Taigi, e, susitarimas taip pat padėtų paskatinti gamybą ir pramonę Ekvadorė ir prisidėtų prie Ekvadoro pažangos. Dėl šių priežasčių e, manau, kad nekyla net abejonių, jog e, parlamentas patvirtins susitarimą. Tikiuosi, kad didžiąją daugumą balsų patvirtins šį susitarimą. Taip pat parlamentas pasistengs, kad susitarimas būtų patvirtintas laiku, Tai yra iki šių metų pabaigos. Na, ne viskas priklauso nuo mūsų, viskas yra komisijos rankose, tačiau mes hmm, palaikysime kontaktus su komisija, su taryba ir pasistengsime pasiekti būtent tai, ką dabar ir esame įsipareigoję padaryti. Tai tiek ir noriu padėkoti Jums, kad galėjote atvykti čia e, tokiu sudėtingu laikotarpiu. Ir e, džiugu, kad galėjote priimti mūsų kvietimą išsakytą kito prieš kelias savaitės. Ačiū, ponas Sari. Trumpai pirmininkė. Ačiū. Aš taip pat norėčiau pasveikinti pas mus atvykusią ministrą. Turėjome puikią galimybę uh, šiandien keisti, keistis nuomonėms. Dar, dar kartą primkite mūsų nuoširdžią užuodą dėl jūsų šaliai ištikusios tragedijos. Perduokite ją mūsų vardu aukų šeimoms. Na, o šiandien svarstamų klausimų galiu jūs tik tai dar kartą patikinti, kad uh, Kaip frakcija visiškai remiame Ekvadoro prisijungimą prie šio priekybos sutarimo su Kolumbija ir Peru. Manome, jog tai padės skatinti priekybą. Tai pasitarnaus privačiam sektoriu, investicijom ir Ekvadorė ir ES ir gal tai bus reikšmingas variklis ekonominiam, socialiniam jūsų šalies vystimuisi. Uh, Manome, kad visi techniniai ratifikavimo klausimai e, ir galimas vėlavimas ES, kad visą tai galima išspręsti, jog pavyks visą tai padaryti. Ir šis susitarimas tikrai įsigalios nuo sausio pirmosios. Kaip matote, kad uh, tarp politinių frakcijų yra bendras sutarimas čia ir kad esame padaryti kiek įmanoma ir kaip įmanoma greičiau, kad būtų padaryta viskas, pašalinti visas galimas kliūtis. Tai dar kartą norėčiau patikinti Jūs, ministrė, kaip mes trečia pagal dydį Europos parlamento frakcija, EKR frakcija, padarysime viską, kad prisidėtumėm prie mūsų bendros sėkmės ir pabandysime užkirsti kelią bet kokiam vėlavimui, kuris e, galėtų pakenkti tankiams tarp e, Europos Sąjungos ir, mūsų, ir jūsų šalies. Dėkui. Skakelė, ačiū. Ir e, mano ir mano frakcijos vardu priimkite mūsų nuoširdžią užuojautą dėl ištikusios nelaimės. Ir manau, mes ir visi kiti turėtume padaryti viską, kad padėtume jums dėl paties prekybos sustarimo. Mano frakcija gan kritiškai tai vertina, kadangi ir Kolumbijos ir taip yra ir Kolumbijos e, perų prekybos sutarimo atveju, dėl ko mes e, e, keliame klausimą, kad iš tiesų turėtų padėti ekonominiam socialiniam vystimui, jog mes suprantame, kad anksčiau Ekvadoras taip pat sakė, kad nenori prisijungti prie sutarimo, nes tai neprisideda prie socialinio ekonominio vystimosi, bet po to vyriausybė apsigalvojo, galbūt galėtumėt paaiškinti, dėl ko įvyko toks pozicijos pasikeitimas kad e, dabar jau galėtumėt pasakyti, kad e, norite pasirašyti, tai tarsi galvojate, kad tai bus naudinga ekonominiam, socialiniam vystimuisi, nes e, iš tiesų priekyba gali prisidėti prie to ir turėtų tai būti. Tik norėčiau suprasti, kodėl būtent Kolumbijos Perų prekybos sutarimas jums atrodo patrauklus, nes jeigu, tarkim, pažvelgtumėm, kokiais produktais prekiaujama, galbūt e, prekybos apimtis ir, ir išaugo, bet vertėtų produktų sumažėjo, tai iš tiesų gaunama yra e, mažiau vertės ir tarsi tai kirstusi su e, ekonominio socialinio vystimuose tikslu. Tai tik vienas pastebėjimas, bet įdomu, įdomu, koks jūsų požiūris buvo, kaip jūsų manimų tai bus, bus naudinga, nes mums dėl to kyla klausimų. Dėkui. E, Ačiū pirmininkė, laba diena ministrė, labai ačiū, kad galėjote atvykti į posėdį ir noriu pradėti, kaip ir kiti kolegos, išreikšdama savo užuojautą dėl įvykusio žemės drebėjimo ir patirtų nuostolių bei žmonių aukų. E, taigi ir parlamento vardu, ir Ispanijos vardu. Uh, galiu išsakyti savo užuojautą. Na, mes visi tikimės, kad susitarimas galės įsigalioti iki šių metų pabaigos. SND frakcija dirbs siekdama šio tikslo. Ir noriu priminti, kad mes visuomet pabrėžiame veiksmų plano svarbą ir taip pat pabrėžime priemonės lydinčias priekybos susitarimą. Priemonės, kurios gali prisidėti prie tvaraus vystimosi, prie socialinių teisų, darbo teisų užtikrinimo bei gerų aplinkos saugos standartų užtikrinimo. E, Jūsų šalis tikrai padarė didelę pažangą, tačiau mane neramina išraiškaus laisvės varžymas kaip Ekvadoro vyriausybė iš tiesų veikia e, išraiškos laisvės srityje. Ar Ekvadoras gali vadintis demokratija, jeigu jį varžo žiniasklaidos išraiškos laisvę ir piliečių išraiškos laisvę? Dėkoju. Dabar noriu suteikti žodį mūsų kolegai iš socialinių reikalų komiteto Žozep Liuhano. Jis yra atsakingas už Kolumbijos draugų grupę. Dėkoju, ponė pirmininkė ir ponė ministrė. Aš norėčiau kreiptis į jūs pilietinių organizacijų asociacijos vardu norėčiau išreikšti užuojautą dėl to, kas įvyko jūsų šalyje ir taip pat išreikšti užuojautą nukentėjusių ir žuvusiųjų šeimoms. Susitarimas buvo pasirašytas prieš mėnesį ir jūs ketinote sudaryti stebėsinos komitetą, kuris turėjo prižiūrėti, kaip yra įgyvendinama šis sutartis. Ir, tam, ir iš pradžių buvo planuota, kad tame toje komisijoje veiks ir profs, dirbs profsąjungų, ir, ir pilietinės visuomenės atstovai. Aš manau, kad pilietinė visuomenė gali svaidinti vaidmenį, siekiant kuo geriau gyvendinti šį susitarimą. Nors panašu, kad dirbti ir nebus lengva, nes e, santykiai yra asimetriški, Ir e, esame taip pat ir šiokių tokių grėsmių susijusių su tokiais svarbiais klausimais kaip importas, eksportas, e, kai kuria kita ekonominė veikla. Ir e, kaip jums atrodo, ar iš tikrųjų yra, ar yra kokių nors rizikos veiksnių, kurie gali grėsti tinkamam šio susitarimo įgyvendinimui? Ir Peru, ir Kolumbijoje nepriklausomos pilietinės visuomenės organizacijos e, kartais susiduria su problemomis. Ir aš e, galiu Jums pasakyti, kad mes esame visiškai pasiruošę e, dalintis patirtimi, kurią įgyjome įgyvendindami e, susitarimus su Peru ir Kolumbija ir galime pasidalinti e, šią patirtimį. Ir e, mes esame pasiruošę padaryti viską tam, kad šis susitarimas būtų įgyvendinamas kuo geriau. Komisija, panas Jorgensen, dėkoju. Aš pirmiausia taip pat norėčiau išreikšti Europos komisijos vartų užuojautą Ekvadorui dėl tragiškų įvykių. Dabar kelios pastabos. Mes taip pat norėtume, kad šis susitarimas įsigaliotų kuo greičiau, bet kuriuo atveju tikimės, kad tai įvyks iki metų pabaigos. Tai yra labai reikalinga būtent dabar, tos sritis, kurios labiausiai nukentėjo nuo žemės dregvėjimo, pažiūrėjau, žuvininkystės sektorius, e, galės e, geriausiai pasinaudoti šiuo susitarimu. Tam, kad galima būtų e, užtikrinti, kad šis susitarimas įsigalėtų kuo skubiau ir ES ir Ekvadoras turės dar nemažai padirbėti. Mes tikimės, kad Ekvadoras ir toliau tęs darbą ir patvirtins visas priemonės reikalingas užtikrinti, kad uh, Ekvadoras būtų pasiruošęs laiku tinkamai įgyvendinti šį susitarimą nuo kitų metų sausio pirmosios dienos. Tai reiškia, kad jūs turėsite taip pat dar naikinti esamas priekybos kliūtis. Ir taip pat vyriausybė turės užtikrinti, kad visos dabar taikomos priemonės, kurios yra reikalingos tam, kad galima būtų uh, reaguoti į sudėtingą ekonominę situaciją. Jūs atsižvelgsite į įsipareigojimus prisimtus pagal šį susitarimą, pagal jūsų susitarimus su PPO. Ir mes esame optimistiškai nusiteikę ir da, tikimės, kad viskas vyks sklandžiai. Na, Europos Sąjungoje mes taip pat dar turime kai ką padaryti. Balandžio ketvirtą dieną komisija pateikė pasiūlymą, tai vyko pirmasis jo aptarimas taryboje viskas vyko sklandžiai, gerai, bet dar neaišku, kada taryba baigs darbą, tikimės, kad greitai ir tuomet galima bus pereiti prie Europos parlamento patvirtinimo procedūros, kuri yra reikalinga. Ir tuomet galima bus pradėti įgyvendinti šį susitarimą. Dėkuoju. Gerbiamasis ponė ministrė, gal jūs norėtumėte sureaguoti į tai, kas buvo pasakyta? Lugar, muchas gracias por sus. Por... Ačiū. Visų pirma, noriu padėkoti už šiltus žodžius, už užuojautas. Na, o dėl atskirų susitarimo elementų. Iš tiesų suprantame, kad viskas yra komisijos ir tarybos rankose. Mes e, suvokiame, kad bus atsižvelgta į šio susitarimo svarbą Ir mes, kaip šalis, taip pat bendradarbiavome su komisija ir taryba ir stengiamės, kad susitarimas būtų sėkmingai patvirtintas iki metų pabaigos. Suprantame, kad laiko yra mažai, kad viskas priklauso nuo politinės valios, taip pat nuo techninių galimybių, tačiau Manau, kad visiems ir ES, ir Ekvadorui naudinga, kad susitarimas būtų patvirtintas iki gruodžio 31 dienos. Žinoma, žinoma, Ekvadorė yra tobulinti dalykų ir tiesą sakant, Ekvadoras išlieka demokratinė valstybė, nors ir patiria tam tikrų sunkumų. Žinoma, yra klausimų, kuriais Ekvadoro piliečių nuomonės išsiskiria ir um, Ekvadoras patiria nemažai iššūkių. Ir atsižvelgiant į patiriamus iššūkius, eksporto tema Ekvadoro yra labai aktuali. Mes neprašome geresnių sąlygų negu kitos šalys. Mes norime, kad Ekvadoras e, turėtų tokias pačias sąlygas kaip ir Ekvadoro konkurentės, ekonominės konkurentės, kaiminės šalys. Taigi tai ir atspindi prekybos susitarimo svarbą mums kaip šaliai. Žinoma, visuomet bus tam tikras nuomonių išsiskirimas vienu ar kitu klausimu. Ir mane šiek tiek suneramino atskirų kriterijų taikoma Ekvadorui paminėjimas. Tiesą sakant, kai prasidėjo dėrybos dėl susitarimo, buvo kalbama apie su prekyba susijusius aspektus ir taip pat apie kai kuriuos neprekybinius aspektus. Tačiau dabar padėtis pasikeitė ir užduodame visai kitus klausimus. Vienas dalykas yra sudaryti prekybos susitarimą su ES, kai nei viena iš kaiminių šalių jo neturi. Kitas dalykas - prisijungti prie susitarimo, kurį e, jau turi kaimininės šalis. Taigi turime atsižvelgti į skirtingas aplinkybės. Ir tiesą sakant, Ekvadoro prekybos apimtis su ES auga. Kalbama yra e, prekybos vertes, didėjančias prekybos vertes, tačiau taip pat e, apimtis išaugo 1,6 procentais ir į tai svarbu atsižvelgti. Noriu padėkoti parlamentarams už paramą, už išsakytus paramo žodžius ir dar noriu priminti du dalykus. Išraiškos laisvė. Čia labai paprasta pateikti įrodymus. Pavyzdžiui, ponas Rodrygės, paimkite šios dienos laikraščius. Kai kuriuose išsakoma nemažai kritikos e, Ekvadoro valdžiai ir labai aiškiai matoma, kad e, e, žurnalistai laisvai gali komentuoti aktualias temas. Na, žinoma, yra atitinkami įstatymai, yra atitinkamos ribos, e, reikalaujama, kad žiniasklaida savo nuomonę išsakytų pagarbiai ir atsižvelgdami į kitų asmenų orumą. Tai yra kiekvieno žmogaus teisės, taip pat e, e, prašoma, kad žiniasklaida gerbtų teisę į privatumą. Ir jūs galite įsitikinti, kad išraiškos laisvė nevaržoma, galite pažvelgti į elektroninę žiniasklaidą, į popierinę žiniasklaidą, pasiklausyti radio ar pažiūrėti televizijos programas. Ponas Jorgen, taip pat noriu pasakyti, kad e, atsižvelgiant į aplinkybės, e, taip pat ir išorinės aplinkybės, e, turėjome imtis tam tikrų ekonominių priemonių, reikėjo apkarpyti mums savo išlaidas tiek šalies viduje, tiek išlaidas išorės politikoje. Tačiau, tiesą sakant, mes tenksime laikytis PPO reikalavimų ir kad ir kokių priemonių imtųsi Ekvadoro vyriausybė, tos priemonės atitiks daugia šalius susitarimus ir taip pat atitiks PPO susitarimus. Ekvadorui kylo sudėtingų iššūkių, net ir prie žemės drebėjimą, kuris įvyko šeštadienį, tų iššūkių jau buvo. Ir tiesą sakant, šis tragiškas įvykis kai kurios iššūkius padarė dar sudėtingesniais ir parodė, kad Ekvadoras visgi turės dėti visas pastangas, kad galėtų įvykdyti savo įsipareigojimus, kad galėtų laikytis po nustatytų taisyklių. Pane ministrė, buvo nepaprastai malonu su jumis šiandien susitikti ir e, džiaugiamės, kad jūs galėjote aptarti su mumis e, Ekvadoro prisijungimą prie priekybos susitarimo. Kai kas iš kolegų minėjo tai, kad mes prašysime laišką pirmininkaujančiai šaliai, Niderlandams, tam, kad mes galėtume šiek tiek pasmausti tarybą, tam, kad uh, ji priimtų teigiamą sprendimą tam, kad jūs toliau galėtumėt gilinti savo santykius su ES. Dėkuoju Jums ir linkiu uh, sėkmės ir kloties Jūsų šaliai. Thank you. Thanks a lot. Looking forward. Uh, continue support. Right? This is important. We know that you are. You have done that in the past. Yeah. Yeah. Worked in that. And